Guten Morgen. Guten Morgen. Labas rytas. Pradėkime posėdį. Sveiki susirinkę biudžeto komiteto kontrolės, tai yra biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Darbuotvarkė jums yra išdalinta. Pagėdavimų keisti darbuotvarkę negirdėjau. Taigi patvirtiname darbo tvarkę. Antrasis darbo tvarkės klausimas. <clears throat> Kaip įprasta, e, kontinius jums yra pateikta informacija apie vertimo režimą, mūsų pozicijas transliuojamas internetu ir taip pat dabar pradėsime balsuoti dėl kolegos valį nuomonės. Ar pranešėjas pageidauja ką nors pasakyti. Nenori kalbėti pranešėjas, tuomet balsuokime. Prašau e, jūsų pasinaudoti taip pat ir savo elektroninio balsavimo kortelėmis. Balsuojame dabar dėl pirmo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl trečiojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. priimti. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta tą pačią balsų daugumą. Penktasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl visos nuomonės su pakeitimais elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 23 balsai už, ne vieno prieš du susilaikė, sveikiname kolegą Valį. Dabar balsuosime dėl e, jaunimo strategijos nuomonės pranešėjas Derek Von, ar pranešėjas nori kalbėti, ne, tuomet pradedame balsuoti. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, trečiasis pakeitimas atsimtas, ketvirtasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštasis pakeitimas su žodinė pataisa. Ar kas nors prieštarauja žodiniai pataisai? Ne. Tuomet kas už šį pakeitimą su pataisa, kas prieš susilaiko pritartas. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Devintas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tryliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Keturioliktas pakeitimas kas už prieš susilaiko pritarta, 15 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar vardinis balsavimas elektroniniu būdu dėl visos nuomonės pakeitimais pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame, 21 už 2 prieš 3 susilaikė pritarta, sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl kolegės Pitera nuomonės dėl Krim rezoliucijos ar pranešėjų nori tarti žodį ne, tuomet pradedame balsuoti. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritart, antras pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, trečias pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, penktasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritartas, šeštasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritartas, septintas pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritartas, aštuntas pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, devintas pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, dešimtas pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, vienuoliktas pakeitimas iš dviejų dalių kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Ar galėtume pasitikrinti elektroniniu būdu dėl antrosios dalies? Nebuvo visiškai aiškus balsavimo rezultatai. Balsuoti Baigiame 21 už, 4 prieš pritarta pirmininkė. Atsiprašau, 12 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 13 už, prieš susilaiko atmesta, 14 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 15 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, 16 pakeitimas, dvi dalis, kas keturios dalis, trys dalis pirmininkė, atsiprašau, kas už pirmąją, prieš susilaiko pritarta pritarta, ar kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už trečiąją, kas prieš susilaiko pritarta. 17 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 18 dėl jo nebalsuosime, 19 atkrinta, 20 taip pat atkrinta, 21 kas už, prieš susilaiko pritarta, pirmasis kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Krinta pakeitimai nuo 22 iki 25, 26 kas už. Dvidešimt pirmasis kompromisas apriepia 22, 25 ir 24 pakeitimus o 23 atkrinta. Prašau sekretariato parengti tai balsavimo sąrašo, kad visiems būtų suprantama. 26 pakeitimas dabar kas už, prieš susilaiko pritarta. 27 kas už, prieš susilaiko pritarta. 28 kas už, prieš susilaiko pritarta. 29 kas už, prieš susilaiko pritarta. 30 kas už, prieš susilaiko pritarta, 31 kas už, prieš susilaiko pritarta, 32 kas už, prieš susilaiko pritarta, 303 kas už, prieš susilaiko pritarta 304 kas už, prieš susilaiko pritarta 305 kas už, prieš susilaiko pritarta 306 kas už, prieš susilaiko pritarta, bet pasitikrinkime dėl 36. -ojo. konservatorių atstovų vienu yra per daug, dabar viskas gerai. Pritarta. Nebuvo aišku, keliant rankas 37, kas už. Prieš susilaiko ta pačia balsų dauguma pritarta. Norite pastikrinti dėl 37, gerai, tikrinamės. Balsuoti baigiame. Pritarta. 38 kas už, prieš susilaiko pritarta, 39 kas už, prieš susilaiko pritarta, 40 kas už, prieš susilaiko, manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime dėl 40. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Vien balsų persvara atmesta 41, kas už, prieš susilaiko pritarta, manau. Bet pasitikrinkime dėl 41 taip pat. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 42 pakeitimas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko atmesta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko atmesta Man atrodo, kad atmesta, tačiau pastikrinkime dėl antrosios dalies. 42 pakeitimą, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Vienodai paskiršus balsams atmesta 43. Kas už? Prieš susilaiko Pritarta 44, kas už, prieš susilaiko pritarta, 45 atkrinta, 46, kas už, prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 24 už, 1 prieš pritarta. Sveikiname pranešėją. Baigiame elektroninius balsavimus. <clears throat> Dabar šeštasis darbo atvarkės klausimas. 2015 m. 21 specialusis pranešimas dėl ES vystymusios pagalbos kuri orientuota į rezultatus. Noriu pasisveikinti taip pat su auditorumų atstovais, pranešėjas yra Bartas Stasas. Tie kolegos, kurie nori išeiti iš salės, prašau tą padaryti tyliai, Labai ačiū. Pone Pinkstonai, jums žodis. Sveiki atvykę. Dank, Frau Vorsitzende. Honorable members, um, if you... Gerbiami parlamentarai, Aš norėčiau gauti daugiau laiko įžanginiam žodžiui nei įprasta, nes tai nėra ypati, paprastas specialus, paprasta speciali ataskaita apie tai, kaip naudojamos lėšos, ar efektyviai jos yra naudojamos. Tai labai ypatinga ataskaita ir nariams tikriausiai būtų įdomu, nes matyt ir diskusijų nebus tiek daug, nes ataskaita labai techninio pobūdžio, bet būtų labai naudinga galbūt daugiau skirti laiko įžanginiam žodžiui Bet pirmininkė, jūs, aišku, turite teisę mane pertraukti, kada tik norite. Taigi pirmiausia, norėčiau padėkoti už man suteiktą galimybę pasakyti keli žodžius apie. Taigi, leiskite man pristatyti specialiai ataskaitą. Įprastinės specialiosios audito rūmų ataskaitos dažniausiai yra susijęs su uh, E, tai, tai kiek vertingai yra panaudotos lėšos, e, taupumą, efektyvumą, veiksmingumą. O ši ataskaita yra kitokio pobūdžio, bet aš vis tiek manau, kad tai galėtų būti dokumentas, kuris būtų labai naudingas jums e, ateityje, kaip parlamentarams, jūsų darbuotojams ir personalui. Tai yra toksai pamatinė, tokia pamatinė specialioji ataskaita. Taigi, apie ką eina kalba, kaip sakė pirmininkė, kalba eina apie pagrindinės rizikos sritis, tai būtų galbūt pagrindinis terminas. Antras dalykas, antras svarbus terminas, tai yra ir, ir rezultatus orientuotas požiūris, tai yra naujas terminas vėlgi. Ir po to, kalbant apie Europos Sąjungą, ES vystimosi ir bendradarbiavimo veiksmai, taigi ES vystimosi ir bendradarbiavimo politika, mes įvardijame pačias svarbiausias rizikos rytis atlikę analizę, atsižvelgdami į taip vadinamai naują, į rezultatus orientuotą požiūrį, kurį pasiūlė komisija. Na ir nereikia man priminėti, matyt, priminti jums, kad į rezultatus orientuotas požiūris ypatingai svarbus, kadangi kasmet ES skiria labai daug išteklių padėti pačioms neturtingiausioms pasaulio valstybėms vystytis ir labai svarbu, kad su tais ištekliais pasiekti rezultatai būtų aiškiai pademonstruoti. Taigi, man atrodo, kad dokumentas taipogi yra aktualus ir ta prasme, kad dabar kaip sykis vyksta diskusijos su komisija apie komisijos veiklos rezultatų sistemą ir rezultatus orientuotos sistemos į pritaikymą bendradarbiavimo ir vystimosi politikai. Taigi, ką mes padarėme ataskaitoje? Mes įvardijome devynė, devynės pagrindinės rizikos rytis, kurios visos yra susijusios su į rezultatus orientuotą požiūrį vystimosi, vystimo bendradarbiavimo politikoje. Ir norėčiau iš karto padaryti išvadą. Taigi, kokia yra išvada? Mes pirmiausia darome išvadą, kad tos rizikos sritis buvo labai teisingai nustatytos komisijos, tačiau, kaip e, labai aiškiai sakoma dokumente, reikalingi tolesni veiksmai, kad vystamojo bendradarbiavimo politikos rezultatai būtų geresni ir galiausiai pateikime kelias rekomendacijas. Taigi dabar norėčiau pristatyti auditą mandato klausimą. Klausimas yra suformuotas dokumente. Būtent jis yra toks. Ar komisija adekvačiai sprendžia rizikos, su rizikos susijusias problemas, susijusias su vystomo bendradarbiavimo priemonėmis. Ir dabar norėčiau pereiti prie tų devinių e, rizikos ryčių, kurias nustatėme. Ir jeigu pažvelgtumėte į pavadinimus, aš šiek tiek juos pakeisiu, kad būtų aiškiau. Taigi pirma įvardinama rizikos rytis yra susijusi su nuosekliu ar nenuosekliu į rezultatus orientuotų terminų e, naudojimu. Nes daugelį komisijos dokumentų randame nemažai nenuoseklumų, kai yra formuluojami tikslai ir rodikliai. Ir norėčiau Jums priminti pirmąją, man atrodo, e, lentelę, 15 dokumento puslapyje. Aš daugiau pavyzdžių nepateiksiu, bet 15, 15 lentelė, mano manimu, yra labai iškalbinga. Taigi, paprastai seka yra tokia. Yra veiksmai, veiklos sritis, išlaidos kurios turi duoti rezultatų. O po to rezultat, rezultato koncepcija reiškia indėlis, rezultatas ir poveikis. Tai yra trys tos koncepcijos, trys savokos ir jų jie bendrai reiškia rezultatus. Ir pirmoje lentelėje yra, matome, kad visi tie atvejai yra labai uh, sumaišyti. Pavyzdžiui, tikslai turėtų būti pažangus, taip pat specifinės priemonės turi būti apibrieštos laikė ir panašiai. Kartais naudojami kiti akronimai. Ne tik SMART yra kiti kriterijai, pavyzdžiui, naudojami rodikliams apibriežti, taip pat yra pažangus tikslai ir rodikliai, smart rodikliai, smart tikslai. Irgi čia trūksta aiškaus apibrėžimo. Po to antrame punkte mes kalbame apie smart objektyviai patikrinomus um, rodiklius. Taigi mes um, peržėjome įvairius dokumentus ir ten suradome daug nenuoseklumo ir netitikimo dėl to, kaip naudojama terminologija. Ir ką tai reiškia? Tie nenuoseklumai reiškia, kad kyla nesusipratimų, sumaišties ir tai kenkia racionaliam finansų valdymui. Taigi, kalbant apie pirmąją rizikos rytį, mūsų, žinia, mūsų pateikiama informacija yra labai aiški, reikia nuoseklumo visoje vystomo bendravimo politikos rytyje. Ir to mūsų vertinimu labai trūksta, kaip mes nustatėme audito metu. Tai yra pirmoji rizikos rytis. Toliau antroji rizikos rytis yra susijusi su tuo, kad trūksta ryšio tarp veiksmų, veiklos ir kita vertus rezultatų. Rezultatų, kuriuos, kurie gaunami indėlio re, rezultato ir poveikio būdu. Taigi, čia šioje rizikos srityje mums nepavyksta išvelgti aiškaus ryšio tarp veiksmų ir veiklos ir rezultatų. Dabar norėčiau pateikti vieną pavyzdį biudžeto paramos programos Malaviui ir Ruandai. Ten yra kalbama apie nacionalinio skurdo mažinimo strategijų gyvenimą, viešo sektoriaus tikslus, tačiau nėra aiškiai įvardyjama, kaip jie ketina prisidėti, padedant vyriausybei pasiekti tų tikslų. Taigi tas ryšys šiuo atveju visiškai neegzistuoja. ES vystomo bendradarbiavimo pagalba, kaip žinia, daugeliu atveju yra įgyvendinama kartu su kitais donorais ir dėl to dažnai yra sudėtinga įvertinti, kurie rezultatai yra pasiekti dėl ES veiksmų, o kurie yra pasiekti dėl kitų donorų veiksmų. Taigi, kai rezultatai yra pozityvūs, visi bando įtikinti kitus, kad jų dėka buvo pasiekti tie rezultatai, kad dėl jų išlaidų, dėl jo, jų valdymo ir veiksmų buvo pasiekti tie rezultatai. Kai kažkas nesusiklosto, tuomet e, tarsi kaltė, kaltė verčiama kitiems donorams. Taip, panašu, kad vyksta. Tiek apie antrąją rizikos rytį. Trečioji rizikos rytis yra susijusi su tuo, kad yra daug kompleksiškumo, nes yra daug, per daug įvairių labai skirtingų operacijų vykdoma. Kaip ir gerai, kad taip yra, nes tokį politinį sprendimą prieėmė komisija, taryba ir, ir parlamentas, būtent, kad pagalba turėtų būti tikslinė, orientuota į kelis sektorius. Taigi komisija bando susitelkti į kelius, kelis sektorius šalyse partnerėse, kur pats savaime yra tai neblogas dalykas, tačiau tuo pat metu dažnai yra reikia atsižvelgti į taip vadinamuosius horizontaliuosius klausimus. Ir tie horizontalieji klausimai visi yra labai svarbus. Tačiau jeigu viena vertus susitelki ties trimis sektoriais ir tada dar šalia tų trijų sektorių numatai ilgą horizontaliųjų klausimų sąrašą, tai tada viskas tampa mažiau aišku. Ta ir turiu omenyje, kalbėdamas apie horizontaliuosius klausimus, tai aišku, žmogaus teisės, lyčių lygybė, demokratija, gera valdysena, vaikų teisės, neįgaliųjų, pasirūpinimas neįgaliaisiais, aplinkos, aplinkosauga, aplinkosauginis tvarumas ir panašus dalykai, kova su živ ir taip toliau. Visi puikiai žinote, kokie tie horizontaliai klausimai. Ir pateiksiu vieną pavyzdį. Komisijos daugiametėje rodiklių programoje Kambodžai 14-20 metams kalbama apie tris e, esminius sektorius, tai yra geresnis išteklių valdymas, antrasis, antroji sritis švietimas ir trečioji geras valdymas, gera valdysena. Puiku, trys sritys. O po to tuose sektoriuose orientacinėje programoje kalbama ir apie kelis horizontalius klausimus. Čia irgi nieko blogo neižvelgiu. Tačiau tai neprisideda prie to, kad daugiau sutelkiamas dėmesys tas tris sektorius. Čia yra moterys, moterų teisės, mytyba, my E, informacinės technologijos, aplinkos ir panašiai. Tas sąrašas gali būti ir dar ilgesnis, taigi daromas pasirinkimas ir aišku, pasirinkti kartais yra labai sudėtinga ir manau, kad komisijos lygmenių jie turėtų pirmiausia pasirinkti, pristatyti tą pasirinkimą parlamentui, diskutuoti ir galiausiai tada susitelkti tiem, ties trimis ar daugiau sričių. Ir gali būti keli horizontalūs klausimai, bet kuo daugiau tų horizontaliųjų klausimų bus, aišku, jie visi yra labai svarbus, kuo daugiau jų pridėsime, tuo sudėtingesnė tampa visa sistema. Štai tą mes norime pasakyti. Ir aš manau, mes labai aiškiai tą parodėme savo dokumente. Taigi, jeigu mes norime prioritetinių sričių, kur labiausiai reikalingi ES veiksmai, papildomi sluoksniai, papildomi horizontalūs klausimai gali rimtai apsunkinti įgyvendinimą ir atsiskaitimo procesą. Ta norime pasakyti. Toliau, ketvirtoji rizikos rytis yra susijusi su tuo, kad yra labai daug pagalbos priemonių ir atsiskaitimo prievolių taikomo šalims partneriams. Taigi čia esminis dalykas yra štai koks. Šalis, šalių partnerių sistemos yra naudojamos Pavyzdžiui, jeigu jie turi atsiskaityti, ta besistanti valstybė turi atsiskaityti šešiems donorams ir kiekvienas donoras turi savo atsiskaitimo sistemą, tai tada sukūriama daug biurokratijos. Taigi pradžioje reikia naudoti tą sistemą, kuri egzistuoja šalyje partnerėje atsiskaitimams. Po to, e, taigi norėčiau pateikti vieną pavyzdį, iliustruojantį problemą. Trūksta harmonizavimo tarp uh, vystimosi partnerių priemonių ir sistemų. Pavyzdžiui, klimato kaitos finansavimas. Tai irgi vystimo bendradarbiavimo klausimas, vystimo bendradarbiavimo sritis. Yra daugiau nei 50 fondų, 45 anglės rinkos ir taip pat dar privataus kapitalo fondų nemažai. Ir visi jie turi savo valdymo struktūras ir nėra bandoma kažkaip sumažinti tų klimato kaitos fondų. Ketinimai kaip ir puikūs visur, tačiau viskas darosi labai labai sudėtinga. Taigi, kadangi pagalbos priemonių yra labai daug ir šalis donorės mokėjimo sąlygas ir atskaitimo sistemas primeta šalims partneriams, savo sistemas, ir tada tos šalis partnerės tiesiog negali susidoroti su tokia administracinė našta ir negali tenkinti visų joms numatytų sąlygų, nes tos biurokratijos yra per daug. Tiesiog viskas labai paprasta. Kaip žinote, komisija skiria nemažas biudžeto lėšas tam, kad būtų įgyvendinama ta politika dalyvaujant tarptautinėms organizacijoms. Ir per ankstesnius auditus e, audito rūmai nustatė, kad tos organizacijos nepateikė reikiamos informacijos ir dėl to kyla atsiskaitimo problemų. Arba atsiskaitoma yra per vėlai, ta informacija pateikiama per vėlai. Tai vis tiek čia dar išvelgiame problemą, mm, kalbant apie netiesioginį valdymą, vis dar matome sisteminę problemą, kai ES lėšos kai ES lėšos yra leidžiamos tarptautinių organizacijų ir kaip jos atsiskaito ES ir tą daro laiku. Ir tos problemos yra susijusios su neveiksmingumu ir atskaitomybės problemomis. Taigi tiek būtų apie ketvirtą rizikos rytį. Kitos rizikos rytys trumpesnės, penktoji. Joje kalbama apie į rezultatus orientuoto atsiskaitimo ir vertinimo problemos, kalbant apie informacijos perdavimą, jeigu rezultatų pateikimas ir vertinimai nėra atliekami laiku, tuomet e, žinios ir negali būti įtraukiamos į sprendimų prieimimo, atsiskaitimo procesus ir taip prarandama galimybė imtis korekcinių veiksmų ir geriau daugiau informacijos numatyti programuose. Tai, tai yra viskas labai paprasta. Toliau šešta rizikos rytis yra susijusi su duomenų pateikimu apie rezultatus. Mes nustatėme, kad yra nemažai problemų ES pagalbos informacinėje sistemoje, tai yra atsiskaitimo priemonė. Ir ji yra minima keliose specialiuose ataskaitose, kurios čia aptarinėjome ir vis tiek mes matome, kad daug uh, Daugelį ataskaitų yra daugiausia susitelkiama ties veikla, veiksmus, panaudotas lėšas, o ne arba nepakankamai apie rezultatus kalbama, kas buvo pasiekta su tomis biudžeto lėšomis. Pavyzdžiui, 16 lentelėje pateikiama nemažai pavyzdžių. Septintoji rizikos sritis yra susijusi su duomenų kokybė. Aišku, surinkti pakankamai patikimų, naujausių duomenų nėra pigu, nėra pigus dalykas. Ir dažnai tą, atlieka, tą darbą atlieka šalis partnerės. Jau minėjau, e, aptardamas kitas rytis, kad čia didelis pavojus yra tas, kad e, dėl to, kad trūksta duomenų, suprastėja ir kokybė, ir taip pat e, pateiktų rezultatų patikimumas. Aštuntoji rizikos rytis yra ta, kur daug dėmesio skiriama tam, kaip yra įsisavinamos biudžeto lėšos. Ir aš manau, kad čia išvelgiamos nuolatinės problemos ne tik ES, mano manimu, tai yra sisteminė problema ir visose institucijose, visose administracijose, ar tai būtų vieša ar privati. Uh, įstaiga, vis kiekvienoje biurokratinėje struktūroje egzistuoja tokia tendencija. Jeigu skiriamos biudžeto lėšos, tai yra visuomet rizika, kad e, bijoma prarasti finansavimą kitą kartą, taigi bandoma kiek įmanoma daugiau supanaudoti tų lėšų. 15 metų ataskaitoje mes kalbėjome apie tą įsisavinimo problemą, nes per daug dėmesio skiriama tam, kad lėšos tiesiog būtų suvalgytos, panaudotos, kad būtų visos eilutės užpildytos. Ir nesvarbu, kaip ten bus toliau, svarbu, kad tos lėšos būtų panaudotos tiesiog. O kaip nėra, taip ir svarbu. Ir mano manimu, tai yra tokia nuolatinė problema, įsisenėjusi problema ir parlamentas ir jūsų komitetas, aš manau, turėtų uh, puikiai ir gerai tai žinoti ir kitose komitetuose galbūt nėra tiek daug apie tai kalbama kaip šiame, galbūt kiti komitetai daugiau suinteresuoti panaudotomis lėšomis, o ne pasiektais rezultatais. Taigi, tai, kad yra naudojamos lėšos, tai tampa kaip ir tikslu pačiu savaime. Ir dėl tos priežasties kyla įtampa tarp viena vertus to, kad reikia įgyvendinti biudžetą ir kita vertus to, kad reikia įgyvendinti tą biudžetą pagal racionalus finansų valdymo principus. Tai yra bazinė problema. Toliau pereisiu prie paskutinės rizikos ryties, kuri yra susijusi su tuo, kad aštuoni įgyvendinimo modalumai egzistuoti ir reikia pasirinkti. Jūs e, anksčiau esate nekartą apie tai kalbėję ir mūsų manimų, kai yra pasirenkama, kaip ES pagalba yra gyvendinama, jau einu į pabaigą, tai visuomet, prieš, prieš tai visuomet turi būti atliekama tinkama analizė. Pavyzdžiui, kai biudžeto parama yra skiriama, reikalinga imtis atsargos priemonių, vertinant galimą naudą, ją lyginant su potencialia rizika. Ir pabaigai dar norėčiau paminėti audito klausimą ir pasakyti, kad taip, rizikos rytis buvo teisingai komisijos e, identifikuotos ir taip, iš tiesų reikia imtis tolesnių veiksmų, kad pagerintumėme ES vystomo bendradarbiavimo politikos rezultatus. Ir dar paskutinis dalykas, e, norėčiau padėkoti ir pasveikinti jūsų narį, komiteto narį aš pats ir mano darbuotojai su juo susisiekėme ir aš manau, kad jis puikiai, puikų parengė pranešimo projektą. Taigi ačiū Jums už tą nežmonišką kantrybę. Vielen Dank. Bartstas, bitte. Bartstas. Ačiū, pirmininkė. Pana Pinstino įžanga buvo labai išsami, tačiau taip pat ir labai naudinga, jį palengvina ir mano darbą, nes galėsiu kalbėti trumpiau nei įprastai, kadangi jau praktiškai viskas buvo pasakyta. Manau, kad e, ši ataskaita yra labai naudinga ir gera. Taip pat šis pranešė ataskaita yra naudinga vystomai bedarbiavimo komitetui yra tikras e, šviežio oro gūsis tiesiog diskusijose su komisija, valstybėmis narėmis, siekiant e, susitelkti ties ilgalaikiais tikslais. Savo pranešime aš pateikiu 12-13 rekomendacijų, tačiau norėjau pristatyti labiausiai kokias keturis. Paspingstinas ir jo darbuotojai ataskaitoje labai aiškiai išskyrė ilgalaikius tikslus, kuriuos būtina pagerinti, atsižvelgiant e, taip pat ir į tikslų pažangumą, būtina tos tikslus labai aiškiai apibrėžti prieš priimant e, tam tikrų projektų finansavimo sprendimus. Taip pat manau, kad būtina užsibrėžti ir e, tokius tikroviškus e, įgyvendinamus tikslus. Tai yra ypatingai svarbu, nes jeigu to nepadarysime, tai procesui prasidėjus arba įpusėjus pamatysime, kad rezultatų pasiekti bus neįmanoma ir tik tai nusivilsime. Trečias pastebėjimas susijęs su geresniu darbų planavimu. Ponas Pinkstanas pateikė įspūdingus skaičius apie atsirandančias naujas finansavimo formas įtraukiant įvairias institucijas, patikos fondus, finansinės partnerystės, su, sudarant, pasirašant sustarimus su kitomis tarptautinėmis institucijomis, taigi būtina šiuos procesus atitinkamai kontroliuoti, pasirūpinant tuo, kad e, visa sistema būtų tinkamai prižiūrima. Taip pat raginame reguliariai atlikti patikras, inventorizacijas, ypač tose srityse, kuriuose susidurime su didžiausia rizika. Dar vienas elementas yra įtrauktis, turint omenyje pajėgumų stiprinimą, vadybininkų parengimą, įtraukimą jų e, dalyvavimą tame procese ir įtaką rezultatams, taip pat būtinybė vystyti politinį dialogą, aiškiau e, suformuluoti paramos gavimo sąlygas Tai manau, kad vystymo bendarbiavimo komitete būtent šioms ataskaitos nuostatoms tikrai bus skiriamas didžiausias dėmesys. Pabaigai norėčiau paprašyti komisijos pristatyti savo įvertinimą auditorumų pateiktos ataskaitos, nes atsiprašau, praradau, pamiršau, ką norėjau pasakyti, kad e, svarbu užtikrinti sąsąją tarp rezultatų vertinimo ir atsakomybės priskirimo tam, kad e, mūsų indėlis į vystamą į bendradarbiavimą ir toliau sulauktų piliečių paramos Todėl auditorumų pateikiamos rekomendacijos čia yra labai svarbios, nes e, kiekvieną kartą, kai išaiškėja, kad e, lėšų panaudojimo kontrolė nepakankama, piliečiams, aišku, tai nepatinka. Taigi aš šią ataskaitą vertinu iš tiesų teigiamai auditorumo ir dabar nekantrai laukiu, kaip jie vertins komisiją. Kolega Toireris dabar. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti už šią ataskaitą. Ji yra labai e, svarbi įgyvendinant taip pat ir parlamento patvirtintą į rezultatus orientuoto biudžeto lėšų panaudojimo požiūrį. Noriu tik tai atkreipti dėmesį, kad neseniai žiniasklaidoje buvo paskelbta informacija apie tai, kad pavyzdžiui pasaulio bankas e, teikdamas vystamąją pagalbą pasirenga tokias hybridinės finansavimo formas e, ir pasinaudoja vadinamųjų mokesčių oazių patirtimi, e, įsteigdamas tam tikrus fondus Kaimanų salose, Mergelių salose, Bahamose, Darmudose, nekalbant jau apie Panamą. Taigi noriu paklausti, ar turite informacijos apie tai, kad naudojant ES vystamosius pagalbos lėšas buvo pasitelktos tokios sistemos ir konstrukcijos, jeigu taip, ar buvo pakankamai pastangų padėta, siekiant užtikrinti, kad nekiltų jokių interesų konfliktų mokant mokesčius. Pirmininkai, noriu pastebėti, kad mūsų reglamente parašyta, kad tokia tvarka yra neleistina. Kolegė Šmit žodis. Ačiū. Aš e, tiek kolegos Staso pranešimą, tiek auditorumo ataskaitą vertinu labai teigiamai užbėgdam už akių jau tą noriu pasakyti, tačiau vis tik tai noriu pabrėžti kai kurios e, mums Europos liaudės partijai svarbius aspektus. Mes palaikome auditorumų rekomendacijas e, pagerinti techninius aspektus, siekiant geresnių rezultatų, e, turiuomenyje terminologijos nustatymo gairės, atitinkamus tikslumo apibrėžimo, rodiklius, sąsajų užtikrinimą tarp vykdomų priemonių ir pasiektų rezultatų, informacijos keitimas, atsakomybės pagerinimas, duomenų kokybės gerinimas. Ne pirmą kartą mes diskutuojame apie tai, kad negauname pakankamai duomenų, belieka tik apgailestauti, kad dabar skaitmeninėje epochoje, kuomet e, technologijos vystosi labai greitai, mes vis tiek turime kalbėti apie šias problemas plačios apimties e, įgyvendinimo sistemų rizikos ir grėsmių analizė ir siekis užtikrinti ES finansinius interesus mums, ES parlamento nariams, yra labai svarbus. Aš tikiuosi, kad auditorumo rekomendacijos kuo greičiau bus įgyvendintos ir tikiuosi, kad biudžeto kontrolės komitetas laiku apie tai bus informuotas. Ačiū, aš taip pat paprašiau žodžio, ponė Pinkstin. Manau, jūsų ataskaita įspūdinga. Joje patvirtinamas mūsų įspūdis, kad vystamosios pagalbos rytyje lėšos išleidžiamos nežinant, ko norime jomis pasiekti ir ko apskritai pasiekėme. Svarbiausias dalykas - atsikratyti pinigų. Mane, turiu pripažinti, šokiravo jūsų ataskaita, nors e, nieko naujo ten kaip ir nesužinojame. DEFCO generalinėme direktorate dirba 5000 pareigūnų ir atrodo, kad e, tie pareigūnai nesugeba užtikrinti elementarios e, daugybos lentelės principų laikymosi, teikiant vystamąją pagalbą. Taigi noriu paklausti, kaip tolėsime pasistumėję į priekį, užtikrinant atskaitomybę dėl į rezultatus orientuotų biudžeto lėšų panaudojimo. Ataskaitos nuostatos e, nebejotinai yra kritiškos, tačiau noriu paklausti, ar jums apskritai susidaro įspūdis, kad mes žinome, ko siekiame ir kokią kryptį norime pasirinkti. Taip pat suteiksiu dabar žodį poniai Kaminarai, kuri yra darbo grupės atitinkamos atsakingos už orientavimas į rezultatus vadovė, nes e, man tikrai nesusidaro įspūdis, kad ta tema susilauktų pakankamai dėmesio komisijos struktūrose, vertindami ambasadorių ataskaitas, e, e, galime daryti išvadą, kad nedaug žinome apie tai, kaip lėšos yra panaudojamos vietoje. Taip pat e, sužinojome apie tai iš ataskaitos, kad yra užsakomi įvairūs tyrimai ir įvertinimai, kurias atlieka į pensiją išėję buvę komisijos pareigūnai. Ar galite pasakyti, kiek lėšų tam yra skiriama, nes čia susidaro įspūdis, kad e, tiems žmonėms paprasčiausiai parūpinama atitinkama veikla, kad jie turėtų ką veikti senatvėje. Tai noriu paklausti, kas tas tyrimus vertimus atlieka, e, kokiais e, vadovaujamasi duomenų vertinimo ir apdarojimo modeliais. Taigi aš norėčiau būtent apie tai gauti daugiau informacijos. Pone Kaminarai, žodis. Labai ačiū. Norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad džiaugiamės šią ataskaitą ir labai vertiname e, tuos e, dalykus, kurie minimi, tus, kurie siemi su rizika. Taip pat mes e, suprantame, kokia yra rizika ir pradėjom jau bandyti šalinti e, rizikingus aspektus. Noriu pasakyti, kad e, daugelį kartų buvo minima, jog e, 15 metų kovo mėnesį buvo paskelbta ataskaita apie e, požiūrį e, orientuotą į rezultatus ir turime e, vystomojo bendradavimo pagalbos ataskaitą pirmąją. Matome išsamius duomenys apie tai, ką darome, kokie yra vystomojo bendradarbiavimo projektų rezultatai besivystančiose šalyse ir ta ataskaita bus pirmoji. Uh, mes nuo šių metų jau rengsime tokias ataskaitas nuolatos. Komisija patvirtino e, naują e, daugiametę programą e, 14-20 metams. E, taskaitoje apie tai taip pat užsimenama, kur kalbama apie projektus, programas iš ankstesnio atskaitimo ataskaitinio laikotarpio. E, kai kurios problemos minimos jau yra sprendžiamos ir mes dar e, toliau bandome gilintis šią ataskaitą. Dėl duomenų patikimumo, e, sistemos duomenų. Apie tai kalbėjo keletas kalbėtojų. Mes žinome, kad mūsų informacijos sistemos galėjo, galėtų būti kur kas geresnės, reikia jas tobulinti ir vystomojo bendradarbiavimo e, su direktoratas su NER ir EPI e, direktoratais dirba kartu, kad būtų galima atsekti ne tik finansinius duomenys, bet taip pat, kad galėtume renkti ataskaitas kur kas išsamesnius duomenys pateikdami ir paprasčiau, kad mums būtų dirbti, bet darbas kol kas tik tęsiasi, projektas tik pradėtas ir E, žinių, e, rezultatų, e, veiklos darbo grupė užsima šis klausimas ir aš jai vadovauju kaip tik. Kiti dalykai. Veikiame daug didesnėme skaičiu negi šimte šalių. Dirbame su kitomis valstybėmis narėmis arba kitais tarptautiniais donorais, kur galima mes bandoma E, derinti veiksmus, ypač dirbame su kitomis valstybėmis narėmis, bandome arba bendrai gyvendinti projektus, arba derinti veiksmus, pradėdami projektus, o kur dirbame su kitais. Tai yra kur kas ilgesnio laikotarpio procesas, mes bandome atsižvelgti kaip galima labiau į partnerių uh, sistemas, bet kartais tokių sistemų iš vis nėra, atskaitomybės sistemų. Šalise partnerėse gali iš vis nebūti arba jos yra labai netoblos. Taigi yra labai e, daug e, galimybių priklausomai nuo to, su kuo dirbi. Kartais nieko nėra, kartais mes su valstybėmis narėmis dirbame, norėdami pagerinti tai, kas jau egzistuoja. Uh, ir dirbame taip pat su šalimis, kurioms sekas šiek tiek geriau. Dėl to mūsų darbas yra gana sudėtingas. Dar keletas paminėtų dalykų. Vertinimų klausimas. Norėčiau pasinaudoti progą ir pristatyti mūsų darbo grupės veiklą. Ši struktūra pernai pradėjo savo darbą spalio mėnesį ir yra skirių atstovai toje grupėje, kurie dirba e, darbų susijusius su žiniomis, veikla, rezultatais. Vienas iš skirių užsijima vertinimu. Ir mes gilinamės į žinių valdymą, naujų informacijos sistemų dėgymą siekiant rezultatų. Tokiu būdu DEFCO taps novatoriškesnis ir labiau remsis žiniomis. Mūsų darbo grupėje yra, kaip sakiau, skyrius, kuris užsima rezultatais, dar du skyriai, kurie užsima žinių valdymu. Uh, Kitaip tariant, gilinamas į tokius dalykus kaip darbuotojų mokymas, kaip, kad būtų galima geriau įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo projektus, taip pat kaupiamos žinios susijusios su vertinimu, ataskaitomis, mes paskelbsime tai ir paskui bus bandoma tuos e, duomenys, tą informaciją atspindėti rengiant naujus projektus E, trumpai tariant, tie, tokie yra mūsų darbai. Mes e, sieksime toliau integruoti vertinimus ir kasmet mes e, atliekame 10-15 strateginių vertinimų arba, pavyzdžiui, pagal tam tikras temas visose šalyse. Kaip pavyzdį galiu paminėti infrastruktūros projektų uh, E, vertinimas e, visur, kur tokie projektai gyvendami, jie yra vertinami arba atliekame geografinį vertinimą. Pavyzdžiui, viskas tikrinama, e, ką mes darome kokio nors vienoje šalyje. Tuo pat metu ir delegacijos sistemiškai atlieka vertinimus konkrečių projektų, kiekvieną projektą vertina atskirai, o mes atliekame taip vadinimus mega vertinimus skirtingose, pavyzdžiui, šalyse, kad būtų galima pasižiūrėti, kokia yra padėtis e, platesnių mastų dėl e, mokesčių rojų, priebėgų. E, mūsų finansinis reglamentas neleidžia mums užsiimti jokiais dalykais susijusiais su mokesčių rojais ir mums dėl to problemų nekyla. Taigi tiek ir aš galbūt atsakysiu į jūsų klausimus, jeigu jų turėtumėte. Ačiū. Manau, kad e, dar grįšime prie šių e, moksliniais duomenimis ir metodika grindžiamos informacijos apdarojimo temų. Ačiū, ponia pirmininkė, taip pat ir už teigiamus komentarus, kuriuos išgirdome. Pono Toirerio klausimas. tam tikrą iš ankstinį informaciją, kurią mes turime ar neturime. Ne, mes jos neturime. Uh, Daug sėtingų priemonių yra naudojama ir žinoma, vadovaujamasi pačiais geriausiais ketinimais, tačiau kuo sudėtingesnės tos priemonės, tuo didesnė rizika, kad kažkas vieną dieną sproks. Of... Praeitą savaitę matėme, kad vyko įvairių sprogimų bankuose, kuriems vadovauja e, viešojo sektoriaus atstovai. E, kurie nežino, kas e, vyksta 15 aukštų žemiau, negu kad e, nuo valdybos posėdžių salės. 77-76 punktai sako, kad jeigu komisija naudoja tam tikras priemonės, priemonę pavyzdžiui, tai reikia labai gerai pirmiausiai apgalvoti, reikia užtikrinti, kad atlikta analizė prieš pradedant naudoti tą priemonę nors jį gali pasirodyti labai e, patraukli, pavyzdžiui, sverto e, efekto priemonių naudomis ir panašiai. 76-77 punktai apie tai ir kalba. Ir analizė prieš naudojantis priemonę yra labai svarbu, apie tai kalbama įvairiose specialiuose mūsų ataskaitose, bet ir mes sakome apie tai, kad nepakankamai ta analizė gili, reikia papildomos analizės, norint išvengti tokių sprogimų kaip Panamos dokumentų atskleidimas ar panašių dalykų, apie kuriuos girdėjom praeitą savaitę. Ir jeigu mes tikrai galvojame apie komisiją, apie tai, kaip komisija naudoja pinigus, mokesčių mokėtojų pinigus, tai mes turime e, piliečių atžvilgių e, elgtis atsakingai. Ačiū poniai Šmit ir poniai Kesel už teigiamus komentarus, kaip turėsime pažengę į priekį. Novi subsolai. Uh, Aš ką tik tai pasižiūrėjau dokumentuose. Pasižiūrėjau į teisinį pagrindą ir norėčiau pacituoti, tai yra 19 pastraipa. Sutartis e, dėl ES veikimo numato, kad 318 straipsnis nurodo komisija Europos parlamentų ir tarybai teikia vertimo ataskaitą apie ES finansus pagal rezultatus, kurių yra pasiekta. Taigi tai nurodyta sutartyje visiškai aišku. Tai yra ir tuo pačiu metu į ponos grėslę klausimą atsakydamas galiu pasakyti, kad komisijos darbo dokumentas turi e, tam tikrą postumio poveikį, manau, kad taip iš tiesų yra, paspartinta yra visa veikla, daugiau dėmesio e, skiriama tam Ir tikiuosi, kad po metų ar kelių komisija užsitikrins labai konkrečius rezultatus. Kaip e, atsiskaitanti jums institucija, tie galiu pasakyti. Labai ačiū ir ponė Kaminara dar norėtų papildyti. Prašau. Yes, thank you very much. Labai ačiū porą pastebėjimų šiuo klausimu. Apie tai, kad reikia analizuoti viską prieš pradedant projektą, mes e, standartinę tokią procedūrą taikome, e, jeigu jūs 77 pastabą, pernai mes parengėme gairias apie tai, kad ta priemonė tikrai būtų gyvendinama ir kad viskas būtų daroma sistemingai. Dar noriu paaiškinti, kad visos mūsų vertinimo ataskaitos yra vieši dokumentai, jos skelbiamos po to, kai parengiamos ir galima susipažinti su jomis mūsų e, svetainėje, kam įdomu, galima susipažinti su jų turiniu. Tam tikras susirūpinimas dėl atskaitomybės e, apie rezultatus Mes e, problemas e, minėtas spręsime pirmoje ataskaitoje, sieksime užtikrinti pakankamai mm, išsamios informacijos, kad būtų galima toliau e, stiprinti tokį požiūrį orientuotą į rezultatus ir kad galėtume tai pasiekti savo tikslų mes diskutuosime toliau, kai kitą mėnesį bus paskelbta ši ataskaita. Dėkui. Laukite tešinio pranešėjas, nenori daugiau kalbėti, baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Ačiū už dalyvavimą diskusijose. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas tai yra specialioji ataskaita numeris 4016 metų. E, Europos informacinių technologijų institutas. Uh, Dezijonk yra panašėjęs, o auditorumų vardu kalbės ponas Breninkmajer, prašau. Uh, gerbiami, gerbiam pirmininkė, e, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Aš labai džiaugiuosi galėdamas Jums pristatyti e, specialią ataskaitą, kurią parengė audito rūmai. Ši ataskaita yra susijusi su Europos inovacijų institutu veikiančiu Budapešte. Ir aš e, paminėsiu keletą svarbiausių dalykų iš mūsų specialiosios ataskaitos. Inovacijos e, yra svarbiausias dalykas šiai agentūrai, kuri kurta buvo 2008 metais. Nuo 2008 iki 2016 metų e, buvo galima pasižiūrėti tą laikotarpį, pasižiūrėti, kaip dirbama inovacijų skatinimo srityje. E, dėl e, siekdama to tikslo e, inovacijų institutas sutelkė mokslininkus, verslą, universitetus, MVI ir kitus subjektus. Daroma tai žinių ir informacijos centruose energetikos, klimato skaitmeninių inovacijų sityje yra e, tokie centrai įkurti. Ir žinių centrų e, steigimas yra gera iniciatyva Ir tai yra gera priemonė sutelkti skirtingiems elementams, kurie yra būtini inovacijoms skatinti. Audito metu mes apsilankėme keletoje iš tų žinių centrų. Kalbėjome su žmonėmis ten dirbančiais ir mūsų pirmieji įspūdžiai yra tokie, kad e, tie centrai yra labai entuziastingai nusiteikę Ir tikrai yra pasiekta labai įspūdingų naujovių ir pereinama, perkeliami rezultatai iš mokslininkų laboratorijų į verslą. Europos inovacijų instituto e, idėja sutelkti e, tris e, veikėjus pagrindinius tose žinių centruose yra labai geras dalykas. Bet mes taip pat kalbėjome su vadovais e, keleto e, žinių centrų ir jie sako, kad kiekvienais metais mes turime parengti tūkstančio puslapių e, paraiškas, kad gautume dotacijas. Kasmet tūkstantį puslapį ir mes e, nežinome, kaip bus kitais metais. Biurokratinė našta yra nepaprastai didelė O e, Europos e, technologijų institutas viską labai kontroliuoja, tačiau ar pakankamai e, jie seka susidomėję apie tai, ką daro žinių centrai, ar biurokratija neužgniaužia inovacijų. Mes matėme, kad yra labai daug tam tikrų išlygų sąlygų keliama iš ankstiniuose etapuose ir e, Europos informacijų e, ir techno, inovacijų institutas galėtų kur kas e, geriau šioje srityje dirbti. Europos inovacijų instituto funkcionavimui trukdo tai, kad yra labai sudėtinga, sudėtingas veiklos pagrindas ir yra rimtų valdymo problemų. Mūsų rekomendacijos yra labai trumpai suformuluotos, pavyzdžiui, dėl teisinio e, pagrindo EIT. Reikėtų peržiūrėti finansavimo modelį. EIT turėtų teikti e, dotacijas pagal susiturimus su žinių centrais, neapsiribodamas kalendoriniais metais ir anksčiau e, sudaryti susitarimus dėl dotacijų prieš pradedant įgyvendinti programas ir tai galėtų tiems e, žinių centrams geriau dirbti. EIT galėtų daugiau dėmesio skirti poveikiu ir taip pat reikia jam daugiau autonomiškumo. Reikia, kad būtų galima pasinaudoti geriau lankstumu numatytų programoje Horizontas 2020. Taisyklės turėtų būti labiau pritaikytos prie e, situacijos konkrečios ir reikėtų atsižvelgti į žinių centrų e, poreikius. Dar vienas svarbus dalykas e - EIT turėtų išspręsti e, personalo problemas, personalo trūksta ir taip pat reikėtų plėtoti analizę susijusią su poveikio vertinimu, pagrįsta poveikiu. EIT audito metu jau ėmėsi keletos teisingų priemonių, bet to nepakanka Komisija ir EIT e, sutiko su visomis rekomendacijomis, tai yra labai svarbu ir mes esame tuo labai patenkinti. Dar reikia pasakyti, kad aš e, labai palankiai žiūriu į tai, kad komisijos nes Navračič e, subūrė ekspertų grupę, kurie jam teikia konsultacijas apie EIT reformą ir ateities perspektyvas. Ir taip pat e, šiame procese atsižvelgiama į mūsų rekomendacijas. Tiek norėjau e, trumpai pasakyti pristatydamas ataskaitą, o dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus. Unser Berichterstatter hält das Wort. Bitte schön. Pranešėjai suteiksime žodį, prašau. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti ponui Brenik Mairiui už puikiai parengtą pranešimą ir jo pristatymą, manau, kad reikėtų žengti žingsnį atgal šiek tiek, eiti ir bendros didesnės priemonių sistemos, egzistuojančios ES sudėdamoji dalis, ta priemonių sistema yra skirta skatinti inovacijas. Nes mokslininkai visuomet skundžiasi, kad uh, visas inovacijų sektorius nėra tinkamai administruojamas, suderinamas, daug yra dubliavimuose, nežinome, kokie kryptimi turėtume judėti. Ir manau, kad biudžeto kontrolės komitetas galėtų būtent šiam aspektui skirti daugiau dėmesio įvairių turimų priemonių geresniam suderinimui tarpusavyje. Antras pastebėjimas e, susijęs su paties instituto inovacijų technologijų veikla. Pono Brenikmajerio specialioje ataskaitoje yra teigiama, kad uh, fundamentiniai tyrimai yra labai svarbus dalykas, tačiau e, galbūt rinkoje e, jie nesulaukia pakankamo susidomėjimo. E, yra netokie svarbus kaip, pavyzdžiui, medicininiai tyrimai ieškant naujų vaistų. Todėl e, dabar aš čia išvelgiu tam tikrą grėsmę tų fundamentinių tyrimų, kuomet e, mažiau dėmesio skiriama taikomisiams tyrimams, tikslingiams tyrimams. Agentūros netgi atskiras e, dėl to skundžiasi teikdamas, kad vis daugiau universitetų tampa priklausomi nuo e, finansavimo iš e, privačių šaltinių ir negali atlikti tinkamų tyrimų. Žinoma, sąsajos su rinka yra geras dalykas, tačiau Vis tik tai mano minėti tyrimai neturėtų nuo to nukentėti. Manau, kad EIT turėtų labiausiai rūpintis e, dalykais ir tyrimais, e, kaip tam tikrus produktus ar tam tikrus mokslinių tyrimus ir jų rezultatus pritaikyti rinkoje. Dar vienas kriterijus arba klausimas, kurį turėtume užduoti svarstydami eiti veiklą, tai yra kriterijai susijęs su paramos skirimu. Manau, kad e, tokių tyrimų centrų paskirtis taip pat yra svarbi ir tuo požiūriu, kad e, juose dirba mokslininkai, kurie kitomis sąlygomis negalėtų dirbti vienoje komandoje. Tačiau e, reikėtų čia nustatyti ir tam tikras finansinės pagalbos suteikimo ribas tam, kad tos sąsajos tarp mokslo ir verslo nesukeltų tam tikro interesų konflikto, kuomet būtų galima priekaištauti, kad valstybės e, nepagristai remia tam tikras verslo struktūras. reikia nepamiršti, kad tokio pobūdžio moksliniai centrai be pagrindinės veiklos vykdo ir papildomą veiklą, kuri nėra aiškiai apibriešta. O tai reiškia, kad vertinant rezultatus susijusius su mokslininkų komandų sudarimu, su tam tikrų rezultatų pritaikymų praktikoje, tai labai neaiškus yra šios veiklos vertinimo kriterijai. Todėl manau, kad reikėtų peržiūrėti teisinį pagrindą Europos e, inovacijų ir technologijų instituto veiklos. Mes visi žinoma siekiame, kad būtų mažinama biurokratijos našta ir būtų pasitelkiami tinkamesni kriterijai vertinti veiklos rezultatus. Aš artimiausių metų e, konkrečius pasiūlymus pateiksiu, o e, šiaip e, šios rekomendacijos, manau, verta atsižvelgti. Pirmininkė, ačiū, mes nekantriai laukiame jūsų darbinio dokumento. Kolega Vogai. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai ir ypatingai auditorumams už jų ataskaitą. Aš kaip pranešėjas agentūrų klausimų šiais metais ir dalyvavau, lankiausi Budapešte institute ir taip pat aplankiau vieną iš technologijų centrų ir man tikrai didelį įspūdį padarė, kokios kūriamos inovacijos tame centre ir, ir tas darbas man pasirodė labai įspūdingas ir aš manau, kad iš tiesų darbą jie atlieka puikiai, nors aišku yra tam tikrų problemų. Uh, lankiausi, ypač kuomet institute ten buvo kalbama apie tai, apie personalą ir apie tai, kad daug vyresniųjų personalo narių išeina jau iš agentūros, taigi aš manau, kad džiaugiuosi, kad audito rūmai nekvalifikuotą nuomonę išsakė jų klausimų ir biudžeto kontrolės komitetas nusprendė patvirtinti biudžeto vykdymą. Ir taip pat Centrai taip pat pritarė visoms jūsų išsakytoms rekomendacijoms, e, pritarė toms rekomendacijoms ir institutas, taigi irgi siekia pažangos. Bet tiesa, kad jūs ataskaitoje akcentuojate kelias problemas susijusias su finansavimo modeliu, kurį naudoja ir negražinamas paskalas, kurios skiriamos centrams. Iš tiesų sudėtinga tai yra sistema ir be jokios abejonės tikslas yra pasiekti tų centrų tvarumą. Aš žinau, kad yra ir instituto, ir visų centrų tikslas, kad būtent, kad tos institucijos būtų tvarios laikui bėgant, bet tam, aišku, prireiks šiek tiek laiko. Komisija, man atrodo, irgi peržiūrės ir įvertins situaciją, galbūt dar šiais metais. Ir galbūt būtų įdomu paklausti ir komisijos atstovų, ar jie turi kokių tai pirminių minčių, ap, apie tai, kokį vertinimą jie atliks. Ir audito rūmų, rūmų norėčiau paklausti, ar buvo atliktas darbas, bandant išsiaiškinti apie įvairius, daug, daug informacijos apie įvairius finansavimo modelius, nežvelgiant į agentūras, matome, kad finansavimo modeliai naudojami labai vairūs. Ir nežinau, ar jūs esate atlikę darbą šiuo klausimu ir išsiaiškino, koks finansavimo modelis yra pats geriausias. Jeigu ne, tai tikrai galbūt būtų prasminga atlikti studiją, panalizuoti visus finansavimo model, modelius ir pateikti mums daugiau minčių apie tai, kuris modelis ir kuris metodas yra geriausias, kurioje agentūroje naudojamas, nes tai būtų naudinga pačioms agentūroms, jeigu tokia studija būtų parengta. Ali. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir audito rūmams už parengtą ataskaitą. Ataskaitos tikslas yra pirmiausia atsakyti į klausimą, ar technologijų institutas yra tinkamas modelis skatinant inovacijas ES. Turėtumėme pažymėti, kad pastaraisiais dešimtmečiais Europa atsilieka inovacijų srityje, ne tik lyginant su Šiaurės Amerika, bet taip pat ir su Azija. Mes netgi galėtumėme teikti, kad ES neturi sukūrusi inovacijų kultūros, kuri leistų mokslo rezultatus paversti aukštos kokybės produktais. Pagrindinis inovacijų ir technologijų instituto tikslas yra sukurti ryšį tarp švietimo, mokslo ir verslo ir tokiu būdu suteikti paskatas inovacijoms ES. Institutas turi nemažai finansinių išteklių numatytų 2014-2020 metams ir lėšos nėra skiriamos projektams, konkretiems projektams finansuoti, tos lėšos yra numatomos penkiems centrams, žinių ir inovacijų centrams. Ir pagrindinis audito rūmų ataskaitos pagrindinė išvada yra tokia, kad sudėtinga sistema ir sudėtingas valdymas turi trūkumų nes yra problemų ir dėl finansavimo modelio, kalbant apie patį institutą, koks santykis yra tarp instituto centrų ir ar užtikrinamas centrų finansinis stabil, stabilumas ir tvarumas ir ar pakankami, pas, pakankami pasiekiami rezultatai. Ir dar norėčiau pažymėti, kad finansavimas yra sutelkiamas keliose valstybėse. ES žemėlapyje matome tuščių, baltų zonų, kur iš vis nėra vykdoma panaši veikla. Taigi, neatsižvelgiant į vis, visą tai, ką pasakiau, e, peršasi išvada, kad audito rūmų rekomendacijos yra racionalios, prasmingos, e, ir tomis rekomendacijomis galėtumėme pasinaudoti, kad pagerintumėme inovacijų ir technologijų instituto veiksmingumą. Jis, institutas vaidina labai svarbu vaidmenį strategijoje Europa 2020 siekiant pažangios ir įtraukiančios, pažangos ir įtraukiančio augimo. Ačiū. Dėkui. Sarvama. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakysiu vietoj mūsų šešėlinio pranešėjo, kuris dėja negalėjo atvykti į diskusijas. Šešėlinis pranešėjas sveikina specialiją rūmų ataskaitą, kuri buvo paskelbta apie inovacijų ir technologijų institutą. Pranešėjas mūsų pritarė auditorumų rekomendacijoms. Jis norėtų pabrėžti, kad instituto kūrimo, sukūrimo ambicijos labai aiškios ir tai yra labai svarbi sritis siekiant pozityvių poslinkių rinkoje, verslo, švietimo, mokslo prasme. Tačiau yra tam tikrų silpnųjų pusių problemų ir institutui irgi reikalingos šiokios tokios inovacijos, turint omenyje pačią sistemą ir veiklos procedūras šešėlinis pranešėjas turėjo galimybę lankytis instituto būstinėje Budapešte ir susipažinti su instituto darbu ir veikla. Ir to vizito pagrindu pranešėjas norėtų paminėti, kad nepaisant problemų, su kuriomis susiduria institutas, vis tiek jis sukuria pridėtinę vertę Europos ekonomikai ir tą turėtumėme įvertinti. Jis taip pat nori pažymėti, kad vertinant instituto veiklą privalu atsižvelgti į kai kuriuos išorės veiksnius, kurie daro įtakos instituto sėkmiai. Pirmiausia, trūksta strateginės vizijos inovacijų srityje, turint omenyje Europos komisiją ir valstybės narės. Dėl to tai veikia ir agentūros darbo efektyvumą. Antras dalykas - instituto darbo vieta ir tai, kad labai keičiasi greitai personalo nariai ir tai, kaip institutas sukūrė savo tinklą ir ryšių strategiją, tai būtų netokia problematiška sritis, jeigu institutas veiktų kitoje šalyje, kuri būtų daugiau orientuota inovacijas. Pavyzdžiui, tokioje šalyje, kuri gauna, gauna daugiausia naudos ir galbūt uh, reiktų sukurti veiksmingesnę strategiją. Taip pat šėlinis pranešėjas norėtų pažymėti, kad institutas pasiekė nemažai pažangos nuo 2014 metų ir buvo žengti pozityvūs žingsniai pagal naują valdymo sistemą. Jis yra įsitikinęs, kad institutas ir toliau pagerins savo darbą per atinančius metus. Galiausiai šešėlinis pranešėjas norėtų pažymėti, kad institutas pirmiausia turėtų susitelkti ties tuo, kad reiktų administracinį sistemą integruoti ir supaprastinti, kalbant apie finansavimą ir stebėseną, ir kad turėtų užtikrinti kiek įmanoma didesnį skaidrumą ir aiškumą atrankos procesuose ir kad turėtų susitelkti ties pridėtinę vertę ir projektų gyvybingu, gyvybingumu ir taip pat turėtų paraginti daugiau MVI pasinaudoti tuo finansavimu. Dėkoju. Ačiū, aš taip pat paprašiau žodžio, noriu paklausti, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp E generalinio direktorato, kuri yra atsakinga komisija už šią sritį e, ir mokslinio tyrimų ir inovacijų skyriaus, nes e, esame gavę žinių, kad sprendžiančios klausimus e, mokslinio tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas nelabai aktyviai yra įtraukiamas vykstančius procesus. Čia klausimas ponui Krauliui arba kitam komisijos kolegai. Pirmininkė, dėkoju visiems už pasisakymus ir taip pat dėkoju auditorumo atstovui. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti tai, kas, man atrodo, išiškėjo ir ataskaitoje, būtent, kad komisija ir institutas, ir aš manau, kad galiu šiandien kalbėti jų vardu, bent jau šiais klausimais, taigi institutas ir komisija visapusiškai patvirtina išvadas ir rekomendacijas, kurias pateikė audito rūmai. Tai yra esminis dalykas, mes daug kalbėjome su auditoriais, kai buvo rengiamas auditas. Tam tikrais klausimais mes nesutarėme, bet kalbant apie pagrindinius uh, pagrindinės išvadas ir rekomendacijas, kad institutas turi integruoti, supaprastinti demokratinės procedūras, kad turi susitelkti ties rezultatais, o ne procesais. Visi tie dalykai visapusiškai primtini ir rekomendacijos, kurias pateikė auditorumai, įskaitant rekomendaciją pakeisti šiek tiek teisinį pagrindą. Visa tai visapusiškai priimtina. Taigi mes sutarėme su auditoriais tais klausimais. Toliau kalbant apie tai, ką minėjo parlamentarai, ponas Dejongas kalbėjo apie tai, kad yra skirtumų tarp bazinių tyrimų ir kitų tyrimų. Ir aišku, jeigu naudotumėme tokius kriterijus, na, institutas galbūt daugiau sutelkęs ties baziniais tyrimais, tačiau yra vienas svarbus niuansas. Būtent, kad institutas yra, jo struktūra yra susijusi su visuomenės iššūkiais, kadangi tie centrai yra susijęs su visuomeniais svarbiais iššūkiais, klimato kaita, sveikatos problemos ir panašiai. Taigi tai yra instituto kaip ir kompetencijos dalis įsitraukti į fundamentaliuosius tyrimus. Nebūtinai visi tie tyrimai duos kažkokiu tai rinkos sprendimu, pavyzdžiui, kalbant apie sveikatos sritį, kai kurie klausimai susiję ir su tuo, ką jūs minėjote, susiję su vaistais ir kaštų struktūra, tai yra įtraukta į mm, instituto veiklą ir kai kurios sritys kurios yra tyriamos, nebūtinai duos tokių rezultatų, kurie prives prie rinkos sprendimų. Tai aš manau, čia svarbus skirtumas vertinant institutą, nes e, institutas daugiausiai yra susijęs su tyrimais, kurie yra arti rinkos, bet nebūtinai visiškai tik su tuo. Ir dar vienas dalykas, kurį svarbu pažymėti, tai apie ką kalbėjo ponas Von, būtent e, jis kalbėjo apie tvarumą, viso to darbo, kurį atlieka institutas. Ir tai yra svarbus dalykas. Ir auditoriai irgi išsakė pastabų. Tvarumo klausimas centruose yra na, sudėtingas klausimas ir mes vėlgi daug diskutavome audito metu ir nėra taip, kad mes nepritarėme tam. Suprantame, kad sudėtinga yra tas rytis, bet bent jau likščioliai reikia pripažinti, kad pirmos kartos centrai tam neskyrė tiek daug dėmesio galbūt pirmaisiais savo veiklos metais. Ir tai yra tas rytis, kuri dabar labai yra aktuali visose, visų centrų darbo atvarkėse ir, ir instituto darbo atvarkėse. Taigi kiekvienas iš centrų dabar turės parengti tvarumo strategiją ir toje strategijoje bus atsakyta į klausimus ir vėlgi grįžtant prie to, ką pasakė ponas Dejongas savo pastabose, tai pateikia atsakymą į klausimą, kokiu pagrindu mes apibrėžiame tuos centrus ir galbūt yra sričių, kur nėra tarkim, ar, ar verting, ver, vertinga skirti dar daugiau lėšų institutui ir centrams. Taigi, atsakydamas ponui Von, galiu pasakyti, jog klausimas tikrai tampa vis aktualesniu e, institute, nei tada, kai lankėsi auditoriai. Ir tai yra tas klausimas, kuris apie kurį bus kalbama daugiau, jis yra sudėtingas ir turime pripažinti, kad nėra aišku, ar institutui bus įmanoma pasiekti tvarumo taip, kaip buvo numatyta finansavimo, pirminės finansavimo įgaliojimuose. Taip pat ponas Bon klausė apie tai, ką mes turime menyje, galvodami apie teisinio pagrindo peržiūrą. Mes e, galime tik tai sureaguoti tai, ką sakė auditoriai. Tam tikri finansavimo sistemos aspektai kaip e, pažymi ir auditoriai, tai yra pirmasis pirminis teigimo reglamentas ir jo nuostatos. Būtent, kad nedaugiau kaip 25 procentai turėtų būti įnašas tas ir taip pat kitas finansavimas e, siekiant balanso. Ir auditoriai užfiksavo savo dokumente, kad ta, dėl tos nuostatos atsirado šiokios tokios kūrybingos buhalterijos ir tokios buhalterijos, kuri ne visada atspindi realybę. Ir rekomendacija yra keisti tą sistemą ir mes tam pritarėme. O prieš pakeisdami tą sistemą mes dar turime surasti gerų būdų, kaip atspindėti starto poveikį, kuris neišvengiamas. ES finansavimas institutų iš pat pradžių buvo toks. ES lėšos turėtų sukurti sverto efektą, vertinant, lygnant su indėliais iš kitų šaltinių. Taigi mes turime dabar surasti geresnį būdą, kaip tai galėtumėme atspindėti ir tai bus bet kurių teisėkros pakeitimo esminis elementas. Be kita ko, institutas ir komisija jau pradėjo mąstyti apie kitus aspektus, turiuomenyje patį reglamentą. Ir turėčiau paminėti, kad kad komisija sureagavo į ataskaitos išvadą. Ir mes vidutinės trukmės peržiūrą vertinimą esame numatę ir lauksime tos to vertinimo išvadų, bet tik tai norėčiau pasakyti, kad jokių būdų tai nėra sąlyga pritarti ar nepritarti auditorių rekomendacijoms. Mes tikrai reaguosime į auditorių rekomendacijas atlikdami ir tą peržiūrą, nu, teisinę, teisinę, teisinio pagrindo peržiūrą, tą padarysime po to, kai bus užbaigta vidinės trukmės peržiūra. Ir manau, kad dar grįšime į šį komitetą, pakviesime visus interesuotus asmenis ir pateiksime visas detalės ir laiką susijusį su tuo pasiūlymu. Ir dar, ponė pirmininkė, tai, ką jūs kalbėjote ir apie ką kalbėjo auditoriai, būtent dėl komisijos priežiūros funkcijos vietos. EK generalinis direktoras už tai atsakingas, aš jame dirbu. Ir aišku, tai yra ta problema, dėl kurios vyksta tos labai gyvos diskusijos. Ir taip pat kitomis progomis apie tai yra diskutuojama komisijoje. Tai aš tik tai norėčiau šiek tiek įvertinti instituto kilmę. Kai institutas 2005-aisiais buvo pradėtas kurti, teisė tai buvo įkurtas 2008 metais ir buvo tai šiek tiek e, tam tikras Massachusetts instituto tam tikra kopija. Ir pirminė mintis buvo sukurti tą institutą palei švietimo institutus ir tas uždavinys buvo patikėtas švietimo ir kultūros komisarui. Uh, Ir kartais, aišku, kyla tam tikrų klausimų, yra mąstoma apie tai, ar pats tinkamiausias šis yra generalinis direktoratas, kad jis galėtų prisimti atsakomybę. Bet aš tik tai galiu pasakyti, kad auditoriai kalbėdami su suinteresuotais asmenimis supranta, kad kai kurie mano, kad galbūt geriau jį būtų perkelti kitur, Bet nesvarbu, kur atliekama priežiūra, vis tiek reikalingas artimesnis ryšys tarp instituto ir ne tik EA generalinio direktorato, bet ir kitų komisijos padalinių. Tai yra vienas rytis, kur šiek tiek mes galbūt nepritarėme auditorių ataskaitos išvadoms. Mūsų vertinimu yra tokių racionalių, racionalaus komisijos, tam tikro racional, racionalios integracijos, turint omenyje, kaip komisija prist, prižiūri ir tvarkosi su institutu. Institutas, pavyzdžiui, Budapešte kalbasi su EK generaliniu direktoratu Briuselėje ir kartais, galbūt, jeigu reikia kitų tarnybų komisijos padalinių pagalbos ar indėlio, tuomet EAK generalinis direktoratas būtent yra kaip tarpininkas, leidžiant institutui susisiekti su kitais padaliniais, bet šalia to centrai atlikdami savo veiklą dirbdami pagal įvairius įgaliojimus, pavyzdžiui, klimato generalinis direktoratas prisima atsakomybę už klimatą, skaitmenės generalinis direktoratas yra atsakingas už darbą, kurį atlieka informacijų technologijų centras, taip pat sveikatos centras. Tai jie, aišku, irgi palaiko ryšius su atskirais komisijos padaliniais ir visa tai yra puikiai integruota į įvairią komisijos politikos, įvairias komisijos politikos rytis. Ir kartais jie kreipiasi į mus, kitais atvejais ne. Jie sukūrė savo tiesioginius ryšius su tomis politikos rytimis, kurios atspindi jų įgaliojimus. Ir vienas iš dalykų kurį akcentuoja institutas, būtent, kad centras, pavyzdžiui, klimato centras labai daug dirba su komisijos tarnybomis, kurios rengia COP21 rengia COP dokumentus Paryžiaus konferencijai. Ir su jais bendravo nebūtinai per EK generalinį direktoratą. Ir pavyzdžiui, šiuo atveju mes ir neturime įsitraukti. Mums nebūtina čia maišytis ir blokuoti reikiamas diskusijas, kalbant apie klimato kaitos politiką ir panašiai. Jeigu centrai nori suvaidinti savo vaidmenį, formuojant politiką komisijos lygmenių. Taigi aš bendrai sureaguodamas tai, ką sakė auditoriai ir jūs, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad taip, mes suprantame, kad e, integracija, mes manome, kad integracija yra visai nebloga, kaip institutas yra įtraukiamas į visą Bruselio politikos formavimą. Mes dirbame su kolegomis, mes atsižvelgėme į rekomendacijas, mes atsižvelgėme į pastabas, ir partneriai, pavyzdžiui, įvardyja auditoriams, kad yra kokių tai silpnųjų pusių ir mes rimtai tai žiūrime ir mes siekiame pagerinti integravimo ir tikslų nustatymo sritis tam, kad centrai galėtų savo pastangomis prisidėti prie formuojant politiką čia Briuselėje. Prieš baigdamas pirmininkę norėčiau pasakyti, kad Buvo minėta aukšto, aukštų pareigūnų grupė, kurią įsteigė komisaras Novračič. Ir galbūt būtų įdomu irgi išibėtą pasakyti apie tą grupę. Tai yra aukštų pareigūnų penkių ekspertų grupė. Komisaras Navričič įsteigė tą grupę, kuri dirbs, jos įgaliojimai trumpi. Pradėjo darbą praeitą mėnesį ir panašu, kad ataskaitą jie turėtų pateikti komisarui Navričič rudenį. Jie daugiausia dirbs tam, kad padėtų, paremtų valdy, e, instituto valdybą, valdybai, e, formuojant ir e, rengiant ateities strategiją. Ta aukštų pareigūnų grupė įvertino auditorių ataskaitą. Ir ji daugiausiai domisi pagrindiniais strateginiais klausimais, kurie yra akcentuojami ataskaitoje, o ne detaliais vidinės virtuvės klausimais. Ir jie panalizuos tuos esminius strateginius dalykus ir ta grupė vertins instituto strateginę ateitį. Kalbant ypatingai apie tai, ką sakė ponas Dejong, kai kalbėjo apie tai, kad reikia geriau integruoti bendrus tikslus ir bendras instituto pastangas įgyvendant įvairias e, programas, ypatingai Horizontas 2020, e, remiant inovacijas. Tai yra toks e, kontekstas, kuriame institutas dirba, veikia ir jie, ta darbo grupė teiks rekomendacijas apie instituto veiklą. Tai yra ta grupė, kurie pateiks ataskaitą komisarui Navračič ir taip pat instituto valdybai Tačiau jeigu jūsų komitetas domisi, ponė pirmininkė, ar kiti nariai domisi galimybę susitikti su ta darbo grupe, įmanoma būtų tą padaryti. Jeigu kažką praleidau, atsiprašau, bet e, tada galėčiau dar grįžti ir atsakyti. Ponui Brenikmajeriui žodis apibendrinamas žodis dabar ir Prašau kalbėti trumpai. Aš kalbėsiu iš tiesų trumpai. Noriu pasakyti, kad diskusijos buvo labai geros. Pakalbėjome apie ataskaitos turinį, apie ryšį tarp instituto ir informacijos centrų. Matome, kad yra žiūrima į, mo, į tai, kaip atliekami mokymai, mokymai e, atsiprašau, moksliniai tyrimai ir jų skatimas, kitas dalykas - žinių sklaida. E, Europos inform... E, inovacijų institutas turėtų padėti centrams ir paskui reaguoju tai, ką sakė ponas Voganas, reikia teikti tvarę paramą E, užtikrinant, kad tolesnio, tolesnės pagalbos nebereikės. Ir ponas Vognas kalbėjo apie labai svarbų dalyką, tai yra e, skirtingų finansavimo modelių egzistavimo agentūrose. Galiu pasakyti dabar, kad audito rūmai tikrai gilinsis į šią skirtingą sistemą susijusią su uh, EIT veikla mes palaikome finansavimą, kuris būtų pagrystas e, bendradarbiavimo projektų įgyvendinimu ir taip pat e, daugiametį finansavimą, numatant etapus svarbiausius, bet lyginant su kitomis agentūromis e, mes negalime nieko daugiau pasakyti dėl uh, valdymo dotacijų, jų palyginimo, viešųjų pirkimų, galbūt tolesni veiksmai e, šiuose sritise būtų įdomus. Tolesnė analizė. Pona Grėslė kalbėjo apie vieną svarbų dalyką - bendradarbiavimą tarp e, kelių generalinių direktoratų ir kas e, taip pat buvo minima inovacijų taryba komisija jau yra išreiškusi savo poziciją dėl to bendravimas tarp EAC ir, ir e, mokslinio tyrimų tarybos e, vyksta. Aš manau, kad e, kol kas pakankamai nematoma, kaip vyksta tas bendradarbiavimas, reikėtų apie tai plačiau kalbėti viešai. Mes taip pat savo ataskaitą pristatėme spaudos atstovams ir dėl direktoratų keletos bendros veiklos reikia komisijoje e, paaiškinti, koks iš tikrųjų yra tas ryšys. Komisija taip pat minėjo aukštų pareigūnų grupę. Manau, kad tai yra tarsi įkvepiantis pavyzdys gairės veiksmams ir aš norėčiau pakartoti, kad e, svertinis efektas EIT tikrai pasiteisino. E, E, verslas, e, verslo ir mokslininkų bendradarbiavimo e, kelias partnerystės yra įkurtos, jos leis užtikrinti tam tikrą tvarumo lygį ir galima tik tai siekti toliau įtikinėti, kad reikia užtikrinti, kad EIT galėtų veikti taip, kaip iš pradžių buvo numatyta ir tokiu būdu bus galima imtis veiks, e, veiksmingesnių mm, priemonių. Ponas Dejang, trumpai. Galiu labai trumpai kalbėti pirmininkė. Aš manau, kad ši diskusija yra labai vertinga. Jūs ir kolega Vauganas minėjo keletą dokumentų, kurie gali būti traukti į darbo dokumentą Manau, kad šiaip sutarėme dėl to, kad reikia kai ką patobulinti ir inovacijų strategija e, tokiu būdu galės e, būti sėkmingai tęsiama, kol kas ji nėra išbaigta. Ačiū, baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir trukus tęsime toliau. Aštuntasis darbo tvarkės klausimas. Vakar pristatytas 10-16 metų specialioje ataskaita pristatyta auditorumų. E, ten kalbama apie dviejų ir šešių teisės aktų rinkinius ir būtinumą dalyti pažangą, siekiant užtikrinti veiksmingą pervišinio deficito procedūros įgyvendinimą. Pranešės ponas Brian Hayes, jam ir suteiksiu nedėlsdama žodį. Gerima pirmininkė, pranešėjų, ponios ir ponai, auditorumų kolegos, labai ačiū, kad e, galime pristatyti šią ataskaitą praėjus vos dienai po jos paskelbimo. Norėčiau pristatyti mūsų išvadas ir pristatysi mūsų darbą bei rekomendacijas. Šioje ataskaitoje, kuri pavadinta e, reikia e, tam tikrų veiksmų, kurie pat to pagerintų veiksmingumą pervišnio deficito procedūros įgyvendinime. Mes e, e, žinome, kad ši procedūra, pervišnio deficito procedūra buvo sukurta tam, kad būtų galima kontroliuoti viešuosius finansus, tvarkingai, e, deramai su jais tvarkytis ir e, komisija E, mes pastebėjome, kad yra tam tikrų teigiamų žingsnių komisijai stengiantis racionalizuoti šią procedūrą. Mes padarėme išvadą, kad komisija nepakankamai efektyviai dirba, ieškodama patikimų duomenų iš valstybių narių ir nenuosekliai taiko procedūrą. Darbę savo mes išanalizavome procesus, e, kai tikrinami valstybių narių pateikiami statistiniai duomenys, taip pat žiūrėjome į e, pasirengimų dėl sprendimų susijusių su kredicio procedūra parengiamuosius veiksmus. Ir mes taip pat žiūrėjome į. Mes nežiūrėjome į valstybių narių veiksmų kokybę, mes žiūrėjome į tai, kaip komisija įgyvendina šią politikos priemonę. Ir mes pirmiausiai pasižiūrėjome į tai, ar yra geri pakankamai duomenys, ar atliekama pakankamai gera išsami analizė tų duomenų, kuriuos teikia Eurostatas, e, remdamasis valstybių narių duomenys e, ir, ir e, taip pat ar ECFIN generalinis direktoratas deramai analizuoja tuos duomenys. E, komisija vadovaujasi išsamiomis gairėmis ir rengia tam tikras prognozes, taip pat e, atlieka vertinimus pagal plačią metodologiją. Tačiau yra trūkumų analizuojant statistinius duomenis. Pavyzdžiui, e, dokumentai yra silpni ir labai sunku jais vadovautis. Analizė yra pagrįsta ne visuomet išbaigtais duomenimis ir nepakankamai peržiūrimos, vertinamos valstybių narių kontrolės sistemos susijusios su statistikos duomenų rinkimu ir nepakankamai gerai įvertinami, tikrinami valstybių narių duomenys. E, generalinis direktoratas ECFIN turi dirbti skaidriau, reikia kai ką labiau paaiškinti jo darbe. Yra gyvenamos įvairios reformos bet labai sunku yra nu, pamatyti ryšį tarp analizės ir išvadų. Sunku pamatyti, ar kai kurios fiskalinės priemonės yra laikinos, ar jos e, yra nuolatinės dėl e, korekcinių veiksmų. Tai yra mūsų antra analizuota tema duomenų kokybės vertimas ir ekonominė analizė nėra pakankamai skaidri. E, biudžeto procedūroje daugiau žiūrima buvo į vyriausybės e, deficitą, ne į skolą ir tai ypač įsiskolinusioms valstybėms gali sukelti problemų ateityje. Manoma, kad e, galima pagerinti korekcinių veiksmų procedūrą. Ir komisija šiaip labai sudėtingomis taisyklėmis vadovaujasi atlikdama priežiūrą. Uh, ir nėra pakankamai skaidrumo. Mes uh, e, uh, e, prieme prie išvados, kad uh, ši procedūra nėra pakankamai veiksminga kaip korekcinis mechanizmas ir procedūra uh, turi daug trūkumų susijusių su įgyventinimu struktūrinėmis reformomis. Ką mes rekomenduojame? Norėtume, kad komisija sustiprintų procedūros patikimumą. Uh, Mes pateikėme tam tikrų rekomendacijų ir manome, jog dėl to procedūros turėtų pagerėti ir Eurostatui, ECFIN skiriame rekomendacijas, norėtume, kad statistinių duomenų vertinimo procesas sustiprėtų, nes tai yra pagrindas prognozių. Taip pat norime daugiau skaidrumo ir aiškumo dėl atliekamos analizės. Taip pat E, reikia e, aiškiau kalbėti apie sprendimus priimtus ir rekomendacijas. E, komisija turėtų sustiprinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, nacionalinėmis fiskalinėmis struktūromis, kad būtų. Ir mes į tai gilinsimės tolesniuose audituose. Reikia pakankamai veiksmingų stebėsenos mechanizmų. E, trumpai apibendrinu savo iš mūsų išvadas. Komisija vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrindama, kad pervežinio deviso procedūra gerai veiktų, bet reikia taikyti e, procedūras e, griežčiau, neaišku pakankamai, kas vyksta vietoje ir nenuosekliai yra taikomas taisyklės. Šios pranešėjų eis, prašau. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti auditorumams už labai svarbę specialią studiją. Bet kiek suprantu, tai auditorius paskutinė ataskaita, kurią jis parengė per šešis darbo metus. Tai yra svarbi ataskaita ir tai, kaip auditorumai vertina šį klausimą, kaip komisija naudoja savo išteklius, kad žiūrėtų, kaip veikia e, per viršinio deficito procedūrą. Na ir tai yra naujos architektūros dalis, architektūros, už kurią balsavo Europos piliečiai, mūsų atveju Airijoje, kai vyko specialusis referendumas, kai buvo numatytos fiskalinės taisyklės susijusios su nauja aplinka ir taip pat kitose valstybėse parlamentai tai tvirtino. Taigi tai yra suverenus žmonių noras kad visiems būtų taikomos tos pačios taisyklės. Tos taisyklės turi būti sustiprinamos iš pat pradžių visoje Europos Sąjunga, Sąjungoje ir ta nauja architektūra turi būti apsaugoma. Kodėl? Todėl, kad jeigu šalys patiria didžiulį deficitą, siaubingą deficitą, viena žmonių grupė, kuri labiausia nukenčia, yra būtent neturtingiausiai visuomenės atstovai, nes daugiausia jie priklauso nuo valstybės finansavimo ir mes turime pasirūpinti, kad būtų tos taisyklės, kad žmonės kurie patiria skurdą, gautų paramą, lygnant su tais, kurie gali patys išsiversti. To šalis, kurios tai patyrė, ypatingai mano šalį, kur tikrai deficito situacija buvo labai sudėtinga, 11, 12, 13 procentų, o turėjo būti 3 procentai, kad e, būtų netaikoma ta bebišinio deficito procedūra, buvo nežmoniški iššūkiai su tuo susiję. Taigi tai yra labai svarbus klausimas, kalbant apie pačią architektūrą. Savo Pranešime aš akcentuoju tris svarbės rytis. Pirmiausia, tai yra sistemos vientisumas. Ir aš teigiu, kad tos taisyklės yra, nu, turi būti taikomos ir didelio, didelėms, ir mažoms valstybėms, nepriklausomai nuo valstybės narės dydžio. Taisyklės turi būti taikomos visiems. Ir ne visuomet tai būdavo anksčiau, ypatingai kai pirmąjį kartą buvo tai užfiksuota augimo stabilumo pakte. Tai Sistema turi būti skaidri, mes matuojame tą patį dalyką, turime pasirūpinti, kad duomenys būtų tie patys visoje Europos Sąjungoje. Ir kad Eurostatas, Eurostatų komisija būtų pasitikima ir kad jie žinotų, kad duomenys yra tikrai tie patys. Uh, Nes tos valstybės, kurios išgyvena pervišinio deficito procedūrą, lygnant su tomis šalimis, kurios e, mažiau, kurių deficitas mažesnis nei 3 procentai, ten yra reikalaujama skirtingų ekonominių priemonių, kad būtų išprovokuojamas augimas ir mes turim būti me, pakankamai lankstus, kad tai suprastumėme ir bandytumėme sukurti tokias priemonės susijusias su mokesčiais, išlaidomis ir augimu, kuriomis išprovokuotumėme tą augimą, kad surink, surinkami būtų mokesčiai. Ir dar vienas dalykas, kuris, mano manimu, yra labai svarbus, būtent reikalingas nuosavybės jausmas valstybėms narėms, kad jos suprastų, kad tą daro tam, kad galėtų pagerinti savo fiskalinę padėtį, o ne tai, kad lyg tai yra primetama iš viršaus. Dar Mano manimu yra labai svarbu, kad e, taisyklė, ne, taisyklės nebūtų laužomos, tai buvo anksčiau ir didžiosios valstybės narės anksčiau išsi, išsisukdavo kur kas lengviau, pažiūrėjau, prieš dešimt metų, kalbant apie tai, kaip buvo pritaikomas stabilumo augimo paktas ir mes turime tai įvardinti. Tos e, didžiosios valstybės narės negali joms būti leidžiama išsisukti nuo tų taisyklių. Toliau, norint, kad būtų pasiek, pasiekiamas 3, pasiekiami 3 procentų, 6 procentų taisyklės, kad iš perviršinio deficito į protekcinį deficitą būtų galima protekcinę sistemą pereiti, reikalingos naujos ekonominės priemonės, struktūrinės reformos priemonės tam, kad fiskalinė padėti šalyje pagerėtų. Trečias dalykas, reikia pripažinti, mano manimu, tai yra labai svarbu, tai, ką mes bandome čia padaryti, tai siekti konvergencijos. Ir ta konvergencija nėra svarbi tik valstybėms narėms ar kelioms valstybėms narėms. Tai yra svarbu mums visiems, nes disbalansas ar nekilnojamo turto rinkose ar kitur sukuria sunkumus mums visiems per ilgesnio laiko perspektyvą. Taigi, siekdami konvergencijos turime būti įsitikinę, kad bus atsisakyta to disbalanso, kuris atspindi klaidas, kurios buvo padarytos per pastaruosius 15 metų ir panašiai. Taip pat turime pasakyti, kad žinoma, deficito procedūra nėra tik tai susijusi su deficitu. Tai reiškia, mes, kad mes kaip žemynas esame įsiskolinę, mes išgyvenome 8 metų krizę ir mes turime palaipsniui mažinti skolos lygį, kuris vis dar yra per didelis. Ir aš manau, kad tai yra labai aktualu ir puikiai atsispindi pranešime. Ir dar keli dalykai, gal vertinant ir mano paties šalį, tai nėra koks tai ypatingas mokslas, kaip sumažinti deficitą. Ta galima padaryti trimis būdais - didinti mokesčius, mažinti išlaidas arba bandyti išprovokuoti augimą. Ir kuo daugiau augimo, tuo daugiau surinki mokesčių tuo mažesnis pasidaro deficitas. Ir aš manau, kad įvairios valstybės, kurios išgyveno ypatingai sunkius laikus, mano šalis, kitos valstybės narės, turi gauti paramos iš ES, kad galėtų grįžti prie augimo. Nes tik per augimą yra įmanoma užpildyti spragą tarp mokesčių ir išlaidų. Taigi mano rekomendacijos labai trumpai, ponė pirmininkė. Aš sveikinu, žinoma sveikinu auditorumo ataskaitą. Aš manau, kad jie teisingai parengė specialią ataskaitą ir bandė įvertinti, kaip komisija naudoja savo lėšas, kad galėtų stebėti situaciją. Antras dalykas, man atrodo, kad reikia daugiau skaidrumo ir sutarimo dėl duomenų, kuri, kuriais pateikiama informacija apie šalis. Ir čia nesutinku su auditorumais. Aš manau, kad reikia viešai atskleisti tuos šalių vertinimus. Aš suprantu, kad yra tam tikrų aplinkybių ir auditorumai sako, kad tai politiškai jautrus klausimas, bet galbūt tai yra galimybė e, mūsų parlamento komitetui galbūt uždarme posėdėje tuos vertinimus peržiūrėti, bet nematau priežasčių, kodėl mes negalėtumėme tų komisijos, komisijos valstybių narių vertinimų paskelbti viešai. Aš manau, tai yra visai geras dalykas. Ir dar norėčiau paklausti, ar komisija turi pakankamai žmonių, darbuotojų kiekvienoje valstybėje narėje, kad galėtų adekvačiai įvertinti, ar per viešinio deficito procedūrą sugeba pasiekti tikslų. Ir savo pranešime teigiu, kad Europos parlamentas, mano manimu, turėtų pasigilinti. Mes turėtumėme įvertinti šalių per viešinio deficito per višnėtivistą procedūras ir mes turime stebėti tuos procesus. Aš savo pranešime teigiu, kad reikia surasti tam tikrą vaidmenį ir nacionaliniams fiskalinėms taryboms, nes tai yra naujos architektūros dalis. Mano šalyje dabar mes turime nepriklausomą fiskalinę tarybą, taip yra kitose šalyse. Jie dirba artimai su fiskalinė, Europos fiskalinė valdyba, taigi turime derinti tą darbą, kad turėtumėme solidžius vertinimus, kaip sakiau anksčiau. Kalba eina ne tik apie deficito mažinimą, bet ir skolos mažinimą. Ir, kaip sakiau, ir teigiu savo pranešime, mano manimu, labai svarbu, kad būtų užtikrinamas pakankamas lankstumas, bandant pritaikyti procedūros taisyklės pagal stabilumo augimo paktą, nes turime suprasti, kad yra tokių nenumatytų įvykių ir aplinkybių, makroekonominėje politikoje, kuriuos irgi turime įtraukti į šį, šią procedūrą. Nepakankamai buvo atlikta darbo, kad būtų suprasti tie dalykai. Turi būti numatytas pakankamas lankstumas, nes ne visos mūsų ekonomikos yra vienodos, yra di didžiuliai skirtumai tarp viduržėmio regiono š, ekonomikų, šiaurės šalių ekonomikų ir panašiai. Ir tam, kad tai suprastumėme, čia reikalingas lankstumas. Lankstumas ne taisyklėse, bet tai, kaip jos yra pritaikomos, kaip tai yra suprantama. Uh, vertinant bendrus duomenis. Ir toliau komisija, mano manimu, turėtų pasirūpinti, kad tos taisyklės, jų taikymas būtų koordinuojamas e, per įvairias semestro priemonės. Tai yra būtina, nes e, toks turėtų būti rezultatas. Rezultatas yra šalims skirtos rekomendacijos pagal Europinį semestrą. Per dažnai mes nepakankamai stebėjome tą procedūrą, kai parlamentas nedalyvavome ir negalėjome pasimokyti iš geriausios praktikos. Ir Aš tikiuosi, kad šis pranešimas labiau kvestionuos komisijos vaidmenį. Ir jeigu taip įvyks, tai pasieksime neblogų rezultatų. Ačiū. In der Tat, eine Großbaustelle. Iš tiesų, mūsų laukia daug darbų. Noriu pasveikinti mūsų posėdį ekonomikos ir pinigų komiteto narius, kurie buvo pakviesti išklausyti šios prezentacijos. Šiandien ryte žodis teikiamas kolegijai Ajalai Sender. Ačiū pirmininkė. Aš e, taip pat noriu padėkoti už tai, kad pasikvietėte į savo posėdį ekonomikos ir pinigų komiteto narius. Ačiū ponui Heisui už e, aiškiai pristatytą poziciją, svarbiausius aspektus vertinant tinkamesnio valdymo priemonės krizių sąlygomis mums šios rekomendacijos yra labai svarbios. Galiu tik pasakyti, kad daug pasimokėme iš šios ataskaitos. nes mokytis privalome siekdami ateitie išvengti naujų sunkumų. Norėčiau e, paprašyti auditorumų atstovo papildyti savo pristatymą keliais papildomais elementais. Mes patyrėme finansų krizę, dabar susidurėme su pabėgėlių krize. Ir dabar siekiame, kad ES institucijos galėtų dinamiškai veikti, turėtų pakankamai personalo, e, galėtų tinkamai suvaldyti šią pabėgėlių krizę. Nes dažnai tokio pavadžio krizių numatyti negalima iš anksto ir po to tik tai belieka reaguoti, kai jau krizės prasideda. Taigi noriu paklausti auditorumų. Savo ataskaitoje pateiktas ata vertinimus ir rekomendacijas. Ar negalėtumėte jų pasiūlyti arba ar negalima būtų įvertinti taip, kad būtų galima iš anksto tam tikrų priemonių imtis, sukurti tam tikras struktūras, dar kriziai nepasi, neprasidėjus, o iki jos, kad po to neturėtume reaguoti arba nereikėtų pa, reaguoti pavėluoti. Taigi kaip, kokią lankščią sistemą būtų galima sukurti, kad galėtume iš anksto ir lankščiai reaguoti į krizės. Nes tokia sistema būtų labai svarbi Europos institucionalizavimo sudėdamoji dalis. Dar noriu užduoti klausimą komisijai. Mes įveikėme biudžeto deficito krizę, kaip buvo minėta, priežastys buvo skirtingos skirtingose šalise, todėl ir reakcija buvo skirtinga reikėjo imtis skirtingų problemų sprendimo būdų, pavyzdžiui, Ispanijoje patys buvo kitokie nei Airijoje. Klausimas ponui Heisiui. Didelę grėsmę kelia per nelik didelis biudžeto deficitas ypač tose šalise, kurios nukentėjo nuo finansų krizės. Tačiau, kalbant apie pernelyg didelį biudžeto perviršių, tai jis taip pat gali kelti atitinkamą grėsmę. Ar egzistuoja kokios nors procedūros, kaip sumažinti pernelyg didelį biudžeto perviršių, lygiai taip pat kaip buvo sėkmė mažinti per nelik didelį biudžeto deficitą. Ar komisija yra jau pagalvojusi apie kokias nors procedūras, kurios turėtų būti taikomos valstybių turinčių pernelik didelį biudžeto perviršių atžvilgių, nes aš turiu atitinkamus pasiūlymus įtraukti į savo pranešimą. nes kai kuriuose valstybėse egzistuoja tam tikros e, tradicinės, istoriškai nusistovėjusios e, procedūros, kurios yra taikomos ir kurios yra laikomos mūsų nešventomis karvėmis ir kelia tam tikrą grėsmę tiek e, biudžeto perviršiaus, tiek biudžeto deficito atveju kitoms bendrijos narėms. Nes tikrai pernelyg didelis biudžeto perviršius, e, priešingai nei yra tvirtinama, tvirtinama nėra geras dalykas. Taigi, kokias procedūras reikėtų pritaikyti tokiais atvejais ir kokius vertimus galėtų pateikti auditorumai. Kolega Ivan. Dėkuoju, aš norėčiau e, pasisakyti kaip šešėlinis pranešėjas ir kaip ekonomikos komiteto narys. Norėčiau trumpai akcentuoti keletą aspektų, kurie, man atrodo, yra svarbus. Pirmiausiai, e, noriu paminėti skaidrumą. Nepaprastai svarbu užtikrinti, kad ataskaitos po diskusijų su kiekviena e, valstybė nare komisijos būtų perduotos e, Europos parlamentui, kad mes galėtume e, matyti, kokiame etape pervišnės e, procedūros yra kiekviena valstybė narė. Kol kas nematome pakankamai skaidrumo ir parametrai, kuriuos e, komisija taiko, nėra visiems visuotinai aiškus. Manau, kad komisija turėtų ir ateityje e, e, labiau atsižvelgti į nacionalinių ir Europos e, fiskalinių struktūrų mm, informaciją ir vaidmenį šioje procedūroje. Biudžet, pervišnio biudžeto procedūra yra teigiama procedūra, ji sumažina įsiskolinę valstybių narių ir tai prisideda prie tvaraus augimo ekonomikos šalyse vidutiniu laikotarpiu, e, ilguoju laikotarpiu, tačiau nereikia bet kokią kainą taikyti e, biudžeto e, drausmės priemonių, nes nuo to nukentėjo daug valstybių narių ir Europos ekonomika. Reikia nuo tokio labai griežto modelio nusigręžti galbūt. Taip pat, aišku, nereikia švaistyti lėšų, galvant, kad e, jeigu bus e, leidžiama daug e, pinigų, didelės lėšas, tai padidės paklausa ir auks ekonomika. Aš nepritariu tokiam požiūriui. Galiausiai norėčiau pritarti pranešėjimus. Iš tikrųjų reikia kur kas daugiau lankstumo ir skaidrumo valdant e, realią situaciją e, kiekvienoje valstybė narėje, nes ši procedūra pirmiausia buvo skirta padėti valstybėms narėms, padėti išbristi iš krizės ir taip pat padėti joms geriau e, valdyti nacionalinius biudžetus ir valstybės išlaidas. Aš e, nemanau, kad yra vienoda situacija Europos Sąjungoje. Yra 28 skirtingos situacijos ir skirtumai tarp valstybių narių yra dideli net ir to paties regiono šalių ar valstybių, kurio ekonomika panaši, yra daugybė įvairiausių skirtumų ir manau, kad šios procedūros kontekste mes turėtume numatyti skaidrumą išmintingai elgtis ir įvertinti kiekvieną šalį atskirai, rengiant atskiras ataskaitas apie kiekvieną šalį, bet kokiu atveju Europos parlamentas turėtų turėti stipresnį e, vaidmenį. Galiausiai norėčiau pasveikinti pranešė, e, pasidžiaugti audito rezultatais. Manau, kad jie labai įdomus ir labai naudingi mūsų darbui. Ačiū pirmininkė. Likščioniuose pasisakymuose daugiausiai buvo kalbama apie ekonominį ir politinį lygmenį susijusi su perviršinio deficito procedūra. Daugiausiai tai sąlygoja mūsų veiksmai per finansų ir ekonomikos krizę, diskusijos apie tai, kiek reikėtų taikyti lankstumo, taupumo, ribojant viešojo sektoriaus iš, išlaidas iš esmės arba galbūt jas didinti. Tačiau visi šie aspektai nėra susijęs audito rūmų pateikta ataskaita. Joje kalbama apie labai rimtus pažeidimus susijusius su taisyklių perviršinių deficito procedūros taisyklių taikymu. Ir už šios pažeidimus komisija turi prisimti atsakomybę. Iš tiesų pateikta informacija šokiruojanti yra, nes duomenys yra pažeidžiami, nėra tikrinamas duomenų nuseklumas, jų kokybė. Visa procedūra yra neskaidri, taip pat ir procedūros dokumentavimas nėra pakankamas. Taigi, e, ataskaitoje matome labai daug rimtų priekaištų dėl to, kaip komisija įgyvendina parlamento patvirtintas taisyklės. Taigi kyla klausimas, ar apskritai tos parlamento patvirtintos taisyklės buvo pakankamai iš mintingai ir skaidriai parengtas, kad komisijos galėtų įgyveninti, o galbūt parlamentas patvirtino pernelyg sudėtingus reikalavimus susijusius su pervišio deficito procedūra ar apskritai visų Europos ekonomikos valdymų ir galbūt pagrindinė priežastis e, tokių nerimą keliančių audito rūmų išvadų yra tai, kad tokių taisyklių apskritai neįmanoma įgyvendinti ir komisija privalo priimti labai daug savavališkų sprendimų susijusius duomenų panaudojimu arba jų apdarojimo metodika ir būtent dėl to negalima ir atitinkamai dokumentuoti tų sprendimų prieimimo bei visų dokumentų. Auditorumų atstovas, pavyzdžiui, minėjo, kad komisija naudojasi tam tikrą plačiai paplitusią metodiką ir man, mano galvoje pradeda skambinti pavojaus varpai, kai aš girdžiu tokį pasakymą plačiai paplitusi metodika. Tai kokiuose sluoksniuose Ta metodika yra plačiai paplitusi, nes moksl, mokslininkus sluoksniuose <clears throat> įvairios metodikos yra kritikuojamos dažniausiai ir nėra tokių plačiai paplitusi. Taigi aš noriu paklausti, ar apskritai nereikėtų pirmiausiai išsiaiškinti, kas per metodiką ten buvo naudojama, nes vien ta aplinkybė, kad ta metodika yra plačiai paplitusi, nebūtai reiškia, kad yra pati geriausia. Taigi, kodėl komisija pasirinko būtent šią metodiką, kaip gerai vertina ją, pavyzdžiui, mokslininkai, noriu paklausti. Taigi, Manyčiau, kad šios klausimus būtina užduoti kartu ir su tais klausimais, kuriuos jau uždavė auditorumų atstovai. Turiu omenyje klausimą, ką reiškia tos vienkartinės priemonės, one-off measures. Taip pat, ką reiškia struktūrinių požiūrių išgrinintas deficitas. Nes kas gali nustatyti, kokie aspektai yra susijęs su struktūriniu požiūriu, kokie ne kiek čia būtų galima vadovautis savo nuožiūrą ir kaip tinkamai galima nustatyti struktūrinį deficitą ir kuo remintis galima teikti, kad tas struktūrinis deficitas buvo nustatytas remiantis pakankamai skaidriais ir aiškiais komisijos sprendimais. Taigi mano Esminis klausimas yra tas, kad remiantis audito rūmų išvadomis, peršasi išvada mums, kad Europos parlamentas galbūt užkrovint komisijos pečių užduotį, kurios neįmanoma įgyvendinti dėl tų sudėtingų taisyklių patvirtintų, nes dėl šių taisyklių sudėtingumo negalima užtikrinti jų įgyvendinimo skaidrumo. Taigi kyla klausimas e, šiame kontekste, ar parlamentas neturėtų pagalvoti apie tai, kaip tas taisyklės vėl reikėtų supaprastinti. Ačiū. Buvo labai įdomu išklausyti. Norėjau e, sureaguoti į biudžeto perteklių. E, daug kalbam apie tai, kad pažeidimas taisyklės dėl deficito, bet dėl perviršio. Aš bandau, e, bandžiau rasti informacijos, bet kai ieškai, tai randi apie deficito perviršio procedūrą, bet kaip yra su pertekliniu biudžetu. Ir EP puslapis sako, biudžeto deficitas klausteliuose perviršis ir jo tikslai apibrėžiami struktūriniais terminais, bet kai bandai eiti giliau ir rasti daugiau informacijos, tai niekas nebekalba apie perteklių. Ir gal komisija galėtų man šiek tiek um, pateikti informacijos, ar yra problema susijusi su pertekliniu biudžetu. Nes E, atrodo, kai, e, kad informacija egzistuoja, bet kai bandai e, ieškoti svetainėse, tai labai sunku ją rasti. Ir tokio, dėl tokių šalių kaip Airija, ar ją reikėtų, jai trenkti per riešą, ar kaip yra su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, Vokietija. Ir ar tik tai tos kelios šalis bus, į, kurias, į kurių deficitą bus gilinamas ir paskui. E, visos bus pamirštos ir kaip jums perteklius? Ar tai yra problema biudžeto perkius ar ne? Problema šiuo metu yra ta, kad visuomet buvo naudojamasi labiausiai paplitusią metodiką. Noriu komisijos atstovų paklausti, ar iš tiesų jie gali patvirtinti, kad vienodai traktuoja dėl pervišio deficito procedūros mažasis ir didžiasis šalis. Nes, pavyzdžiui, kalbant apie Italiją ir Prancūziją, yra patekima išvada, kad negalime, negalima paaiškinti, kodėl vienokios ir kitokios, vienokie ir kitokie sprendimai buvo priimti. Ponas Baredo Kapilot, Eurostato atstovas ir ponas Penk, Ek Fink atstovas galbūt galėtų atsakyti. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu jūsų pavardės. Kuris norėtumėte pradėti, prašau. Ačiū, Ekofin, Ekfin vardu. Aš pradėsiu tuomet ir pabandysiu atsakyti į klausimus, kurie, kurie yra susijęs su viršinio deficito procedūra. Norėčiau padėkoti už galimybę pristatyti ECFIN generalinio direktorato nuomonę apie šią svarbę ataskaitą ir norėčiau padėkoti ir pranešėjui už labai vertingą indėlį parengtą pranešimą gan per trumpą laiką. Norėčiau paliesti, pakomentuoti klausimą, kurį jūs uždavėte, ponė pirmininkė, ar komisija taiko, neteisingai supratau, bešališkai savo taisyklės vienodai didelėms ir mažoms valstybėms. Atsakymas visiškai iškus, mes darome visas pastangas, kad tai būtų daroma. Mes e, atsakėme į ataskaitą, patikėme techninių paaiškinimų susijusių su tuo prieštaravimu, kuris buvo išsakytas Prancūzijos atžvilgiu. Auditorumai taip pat išsako prieštaravimų ir dėl mažų valstybių, Maltos pavyzdžiui. Ir mes darome viską, kad pateiktumėme savo atsakymus į tuos prieštaravimus. Taigi mes nemanome, kad komisija turi problemų dėl elgesio su didelėmis ir mažomis valstybėmis. Pranešėjas primina epizodą, kuris vyko prieš 20 metų, kalba eina apie didelę šalį, bet buvo, bet tarybos lygmenių buvo primtas arba neprimtas tam tikras politinis sprendimas, norėčiau tai pabrėžti, ir komisija tuo atveju padarė viską, kad būtų bešališkai pritaikytos taisyklės tos didelios, didelės šalies atžvilgių. Toliau norėčiau trumpai pakalbėti ir apie, apie tai, kad geriau suprastumėme pačią problemą, o po to jums leidus aš pereisiu prie rekomendacijų, kurias pateikė auditorumai. Ir gal dar galėsiu pateikti į pateikti atsakymus į narių klausimus. Pranešėjo dokumente yra svarbių išvalgų mūsų manimų. Būtent tai, kad svarbus prisitaikymo elementas fiskalinėje sistemoje ir kad jis turi būti įtrauktas į tokios sistemos kūrimą ir įgyvendinimą. Mūsų patirtis eilę metų šioje srityje jau daug metų dirbu ir dėrėjausi dėl šešito paketo, yra ta, kad mes susidurėme su ne, negalimybės trikampiu. Tai kaip ir nėra įmanoma vienodai ir vienu metu pasiekti trijų tikslų - paprastumo, prognozojamumo ir pritaikomumo. Reikia dėrėtis, reikia nusileisti vienoje ar kitoje vietoje. Taisyklės yra labai, turi būti labai paprastos, bet kur kas autoritetingesnių žmonių žodžiais. Cituoju. Kvailos. Citatos pabaiga. Taip pat, kai kažkas bando suderinti pritaikomumą su prognozavimumu, ir tai aišku yra legitimus klausimas, su kuriuo dažnai susidurėme, neišvengiamai tuomet atsiranda dar daugiau kompleksiškumo ir sudėtingumo. Tačiau Ir tai matyti yra esminis dalykas, kurį norėčiau Jums pasakyti. Netgi tokios pastangos ir tas sudėtingas kompleksiškumas nieko neduos galiausiai, jeigu bus atimama galimybė priimti sprendimus dėl specifinių ekonominių ar biudžeto aplinkybių. Ir aš manau, kad Airijos patirtis, apie kurią kalbėjo ir pranešėjas, ir taip pat uh, kitų šalių patirtis rodo, kaip svarbu taikyti racionalius sprendimus, atsižvelgiant šalies specifinės aplinkybės. Ir tai neturėtų būti laikoma kaip nenuseklumo ženklas. Ar nebūtų manoma, kad nepakankamai griežtai taikomos taisyklės. Be jokios abejonės supra nacionalinių taisyklių įgyvendinimas sukuria nemažai sunkių problemų. Taigi mes neapsimetame, kad turime idealų atsakymą, sprendimą ir, kaip rodo šios diskusijos, nuomonės e, visai pagristai gali skirtis. Ir panašu ir skirsis. Jeigu ir tai atsispindi mūsų atsakymuose į auditorumų pastabas dėl specifinių klausimų. Jeigu dabar pereičiau prie rekomendacijų, nes man atrodo, kad tai galbūt pats svarbiausias klausimas, kurį šiandien aptarėme, tai pirmiausia, norėčiau pasakyti labai aiškiai, kad audito rūmų rekomendacijose visur yra paliečiami aktualūs klausimai ir mes esame pasiryžę ir toliau dirbti visais tais klausimais netgi jeigu mums nepavyks visapusiškai pritarti tokioms rekomendacijoms, tai nebūtinai atspindės esminius nesutarimus su auditorumais. Bet galbūt mes daugiau susirūpinę esame teisiniais padariniais ir netyčinėmis rekomendacijų pasiekmėmis. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad komisija nelaukė e, šio auditorumų, šios auditorumų ataskaitos, bet ėmėsi veiksmų įvairiose srityse. Ypatingai, kalbant apie skaidrumą, tai yra klausimas, kurį akcentavo auditorumai ir taip pat kituose pasakymuose buvo tai minima, kur panašu, kad na, galime šį beitą tobulinti, bet nuo 2014 metų ne tik komisija viešai paskelbė parengė e, per viršinio deficito procedūros vadovą ir taip pat mes e, nurodėme, kaip konkrečiai mes taikome taisyklės, bet taip pat su valstybėmis narėmis buvo pasidalinta detaliais paskaičiavimais, kurie pagrindė mūsų vertinimus. Ir neseniai tie skaičiavimai, tais skaičiavimais buvo pasidalinta ir su nacionalinėmis fiskalinėmis tarybomis. Ta klausimą kėlė ir auditorumai bei e, daugelis parlamentarų. Auditorumai sako, kad beviršinio deficito procedūra turėtų būti labiau pritaikoma Mes esame pasirengę pripažinti, kad nepakankamai dėmesio buvo skiriama, skiriama skolos mažinimui anksčiau. Ir ta ataskaita, kurią neseniai paskelbėme, tai yra viešųjų finansų ataskaita, pateikia labai sudėtingas ekonominės analizės, kurie, kurios įtvirtina tą argumentą. Taip pat, kai buvo atspindėta šiuose diskusijose, mūsų taisyklių sistema buvo iš esmės pakeista šešeto paketu, tam, kad daugiau svorio būtų suteikta mažinimo tikslui, kuris kažkaip tai buvo nustumtas į šoną įgyvendinant stabilumo augimo paktą tuo metu. Mes tikrai dirbame tuo klausimu ir per išnedėstą procedūroje Maltai buvo atsižvelgta į skolos kriterijų, kaip auditorumai pripažino Tačiau nepamirškime, kad ekonominė prasme valstybės skola yra rezultatas, kuris negali būti tiesiogiai siejamas su valstybės narės tikslais. Tai, ta, tai įtakoja ir ekonominės aplinkybės, kurios, kurių negali sukontroliuoti pati valstybė narė. Ir taip pat mes susidurėme su uh, įvairiomis aplinkybėmis, kurios e, nelabai yra palankios skolos mažinimui, ypatingai kai augimas yra, nominalus augimas yra mažas. Kalbant apie struktūrinės reformas, man atrodo, kad e, mes su auditorumais nesutarėme ne dėl, ne dėl to, ar tie klausimai yra svarbus ar ne, bet dėl priemonių. Mes ir toliau manome, kad europinis semestras numato tinkamą sistemą stebėsinos struktūros reformai atsižvelgiant į viršinio deficito procedūrą. Ir taip pat dar norėčiau pabrėžti, mes esame sunerime dėl to, ar reiktų tą procedūrą taikyti struktūrinėms reformoms tiesiogiai. Ir kartais atsiranda tokių nenumatytų aplinkybių, padarinių. Ir ar to nereikėtų derinti su fiskaliniu pakoregavimu, nes mūsų procedūroje tokiu būdu atsiras daug neiškumų ir tai pakenks jam jos pirminiam tikslui. T Toliau, kalbant apie valstybės narės atsiskaitimo prievalę, mes sutinkame, kad daugeliu atveju anksčiau tai ta situacija nebuvo tobula, mes sutinkame, kad reikia geresnio įgyvendinimo ir suprantame, kad yra neramu dėl tam tikrų adekvačių priemonių, turint omenyje, per kokį laikotarpį taikoma pažydimo procedūra ir prievišnėtis to procedūros laikotarpis yra atitinkamas numatytas ir nežinome, ar ta priemonė yra pakankama. Ir taip pat mes nes, nesugebame įdėkti atsiskaitimo reikalavimų, kaip tam tikrais atvejais pažymė auditorumai. Tų reikalavimų ne, ne visapusiškai laikosi valstybės narės. Galiausiai dėl sankcijų dar norėčiau pasakyti, kad komisija yra pasiryžusi taikyti uh, atitinkamos teisės nuostatas, kurios yra labai aiškios ir saistančios. Jeigu mes nesitaikstysime su rekomendacijomis, tai taip yra dėl to, kad iš esmės mes manome, kad tai nesukuria tokio elemento, kuris yra aiškiai numatytas įstatymė. Ir tas elementas gali būti vertinamas kaip ženklas, kad komisija netaiko tų nuostatų, o mūsų vertinimu Tai nėra tiesa. Dar norėčiau trumpai paliesti kitą elementą, būtent Europos parlamento įtraukimas. Norėčiau priminti nuostatą, kur aš būtent dalyvavau dėrybose, kur buvo įtrauktas parlamento reikalavimas dėl ekonominio dialogo. Antras atitinkamo reglamento straipsnis, jeigu teisingai prisimenu. Ir ten parlamentas per Eurogrupės pirmininką, tarybos pirmininką gali gauti ataskaitas ir taip pat pakviesti, galima pakviesti atitinkamas valstybės narės, tačiau parlamentas galbūt turėtų gauti daugiau priemonių šiame procese. Ir aišku, mes esame pasirengę pristatyti savo nuomonę apie vairias procedūras. Toliau fiskalinės tarybos įtraukimas. Aš kalbėjau apie keitimas informaciją, jį, tas keitimasis vyksta. Uh, Ir dar norėčiau pabrėžti, kad teisinių įgaliojimų prasme, fiskalinio tarybo įgaliojimai reiškia, kad taryba turi prižiūrėti, kaip yra dėgiamos vidaus taisyklės. Taigi mes turime atskirti komisijos uždavinius nuo fiskalinės tarybos iš uždavinių. Netgi kai fiskalinė, jeigu fiskalinė valdyba buvo įsteigta, taryba buvo įsteigta, ES teisės aktais dėl pakankamų išteklių. Auditorumai pabrėžia, kad kai kurios problemos galbūt kilo dėl to, kad buvo nepakankamai išteklių skirta. Bijau, kad tai yra ta problema, kuri neišnyks, nes, kaip žinia, komisija susiduria su spaudimu dėl išteklių mažinimo ir mes bandome optimizuoti jų naudojimą, bet nenuslėpsiu to fakto, kad e, problemų gali atsirasti ateityje perviršinis, per, biudžeto perviršis. Čia trumpai pasakysiu. Perviršinio biudžeto viršinio deficito procedūra yra įstatymais numatyta procedūra, ne komisija ją nustatė. Ir jeigu, ir matyti, tai yra tas keliamas klausimas, jeigu mes nuo pervišinio deficito persime prie biudžeto perviršio. Jeigu deficito ir biudžeto perviršio klausimą vertinsime ekonominėme kontekste, tai tik tai galėčiau priminti, kad pagal šešito, šešių dokumentų paketą taik, yra numatyta makroekonominio balanso procedūra, kurį gyvendinama. Ir pagal ją įmanoma įvairiomis priemonėmis spręsti tas situacijas, kurios trumpai gali būti vadinamos perviršinių biudžeto perviršių perviršiumi. Tai gal čia būtų tiek ir dar žodį suteiksiu kolegai Eduardui. Apie statistiką jis pakalbės. It's okay now. Aš pasistengsiu kalbėti trumpai, tik pasakysiu, kad noriu sureaguoti klausimą pirmininkės Ar mes vienodai žiūrime visas šalis? Galiu Jūs patikinti, kad taip, taip ir yra. Mes į visas šalis, valstybės narės žiūrime vienodai. Pranešėjas uh, pasakė labai svardžių, svarbių minčių apie sistemos tvarumą, apie taisyklės, kurios galiotų visiems. Uh, dėl um, duomenų šioje procedūroje taikoma Europos sąskaitų sistema. Tai yra teisinis pagrindas, visiškai skaidrus ir mes į šalis žiūrime visas vienodai. Rytoj galėsiu e, pranešti, e, bus e, padarytas pareiškimas spaudai dėl 15 metų biudžeto duomenų ir ankstesnių metų ir norėčiau paraginti jūs pasigilinti į tuos dalykus. dėl duomenų rinkimo ir audito rūmo analizės mes apibrėžėme keletą sričių, kur kokybė gali būti pagerinta, pavyzdžiui, dokumentų teikimo srityse, skaidrumo srityje ir dėl skaidrumo mes visiškai e, vadovėmės Eurostato e, skaidrių požiūrį, niekos nieko neslėpė savo puslapyje paskelbėme jų metodiką, duomenis, protokolus e, apie visus apsilankimus šalyse. Aš pripažįstu, kad audito rūmai teisus e, reikia protokolus skelbti greičiau, sparčiau. Taip pat e, mes dėl konsultacijų ar patarimų šalims, jeigu šalis turi priežasčių, dėl kurių neleidžia skelbti do, tam tikrų duomenų, vadovavomės tuo, bet mes bandysime e, įgyvendinti audito e, rekomendaciją, pavyzdžiui, e, dėl tam tikrų laiškų raštų skelbimo, kuriuose yra kokia nors komercinė prasme jautri informacija, mes turime iki galo susitarti su valstybėmis narėmis, kaip elgtis tokiais duomenimis. Uh, E, toliau procedūra e, susijusi su e, darbo kokybė. Audito rūmo ataskaitoje sakoma, kad mes turėtume siekti užtikrinti daugiau tiesioginės patikros, geriau analizuoti valstybių narių kontrolės sistemas Tačiau galiausiai mes turime pasižiūrėti į tai, kokie egzistuoja ištekliai ne tik Eurostate, bet ir valstybėse narėse. Kolega kalbėjo apie mm, tai, kad komisijoje situacija nėra tokia puikiai, o valstybėse narėse, narėse statistikos departamentai tarnybos praranda masiškai darbuotojus o nacionalinės e, statistikos tarnybos vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį šiame procese. Mes e, norime e, dirbti taip, kad būtų galima įgyvendinti visus tikslus, bet reikia dar galbūt 500 darbuotojų. Mes ekonomikos ir finansų komitetui kas pusmetį teikime ataskaitas apie perspėjimus. Niekados mūsų niekas nekritikavo dėl pateikiamų duomenų kokybės, e, bent jau kiek aš e, vadovauju vyriausybės, e, vyriausybių statistikos skiriu Eurostate, niekas mums nepateikė jokių pretenzijų dėl duomenų keitimo, koregavimo kurie teikiami e, iš valstybių narių, mes esame numatę procedūras, e, baudos numatomos šalims, kurios manipuliuoja tais duomenimis ir mes e, ma, matome, kad auditorumai sako, kai kur ne per e, griežtai elgiamės, bet iš tikrųjų buvo numatytos baudos, nustatytos baudos e, šalims, kurios manipuliavo statistiniais duomenimis ir tokiu būdu mes siekime geriau gyventi teisės aktus. E, Labai esame patenkinti auditorumo ataskaitą, dėkojame auditorumams, taip pat ir pranešėjus. Mes atvykome tam, kad e, išmoktume ko nors ir toliau dirbsime tam, kad ši procedūra pagerėtų ir esame tikrai labai dėkingi. Bandysime e, įgyven... dirbti kaip galima geriau, įgyventi visas rekomendacijas praktikoje. Žiūrime Matome dokumente, kad Eurostatas siekia, kaip galima, e, geresnę kokybę užtikrinti požiūrį, e, kaip galima geresnį pritaikyti. Mes labai vertiname šias pozityves e, pastabas, o iš problemų, kurias išvardino auditorumai, yra sprendžiamos, vyksta procesai ir, kaip sakiau, esu tikras, kad mes galime užtikrinti duomenų kokybę tų duomenų, kurie naudojami pervišnio e, deficito procedūros metu ir mes mielai gyvendinsime auditorumų tolesnės e, rekomendacijas. Ačiū. Kolegai Ajala uždavė klausimą dėl biudžeto perviršiaus procedūros. Labai prašau pakomentuoti trumpai, nes mums jau trūksta laiko, prašau, ponio Jala. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėjau paklausti Eurostato, kai ko jūs sakėte, kad į visas valstybės narės žiūrima yra vienodai renkant duomenis, taikant reikalavimus, tačiau norėčiau štai ko jūsų paklausti. Jeigu viso, ar viso, atvirkštinį klausimą pateikti, ar visos valstybės narės vienodai žiūri į Eurostatą, jeigu pasižiūrėsime į duomenis, kartais E, matome, kad kai kurie e, langeliai yra tušti, nes e, valstybės narės, nebūtinai mažosios, bet ir labai didelės, nesielgia sistemiškai, pavyzdžiui, apie fiskalinę būklę bankų duomenų nepat teikia sistemingai ir galbūt reikia Europos parlamento pagalbos, kad būtų paragintos valstybės narės vienodai žiūrėti į Eurostatą. Trumpai, prašau. Trumpai prašau atsakyti. Labai ačiū Jums už uh, klausimą, ispaniškai atsakysiu. Dėl informacijos, kurią turi teikti valstybės narės Eurostatui, uh, viskas yra labai aiškiai apibriežti, visos valstybės uh, turi siūsti tokią pat informaciją, patvirtinti yra standartai, modelinės pavyzdinės lentelės, taigi niekas negali nieko pakeisti. Visos šalys siunčia mums tą pačią informaciją. Čia jau atvėriau Pandoros skrynę. Ponui Liukai žodis. Aš tik prašau pirmininkės paprašyti atsakyti audito rūmų atstovų į E, užduotus klausimus dėl duomenų kokybės, nes e, panašu, kad Eurostato ir audito rūmų atstovų teiginiai prieštarauja vienas kitam. Pone Cvikl, dėkoju Jums e, už puikų bendarbiavimą iki šiol su mūsų komitetu, prieš suteikdama Jums žodį paskutinį kartą. Prašau. Ačiū pirmininkė, Aš iš tiesų paskutinį kartą lankausi pas jūs kaip audito e, rūmų narys ir mes e, norėjome e, pristatyti visuomeniai šią ataskaitą ir atrodo mums pavyko, kalbėjom su žurnalistais vakar ir šiandien kalbame su jumis, bet mes rytoj kalbėsime apie finansinę pagalbą šalims, kurios išgyvena problemas po 2008 e, metų nėra pakankamai e, e, fiskalinės erdvės valstybėms narėms, kad jos galėtų išbristi iš finansų krizės. Dėl to, kai kurioms pietinėms valstybėms keičiama, steikiama finansinė pagalba iš kitų pietinių valstybių, kurios turi perviršį. Dėl šios ataskaitos ji yra kur kas sudėtingesnė, joje kalbama apie deficito procedūrą šalyse, kurios, kurios nepatiria problemų, bet e, kuriuose ši procedūra taikoma taip pat dėl krizės, kadangi biudžeto situacija pablogėjo dėl krizės. Mes specialiai žiūrėjome į skirtingas šalis e, didelės, mažesnės, šalis e, tokias kaip Kipra, kur taikoma programa Taip pat e, į Maltą, Vokietiją, Prancūziją, Italiją žiūrėjome ir, ir į Čekiją, kuri nepriklauso eurozonai. E, mes žiūrime į visą procesą. Ir pats procesas nėra pakankamai skaidrus. Net ir auditoriams sunku buvo e, pakartoti komisijos darbą, neturint visus duomenis. O priežastis to gali būti labai paprasta. Jeigu palikinsime komisijos darbą, taip, metodika TVF ir EBPO panaši yra, bet kur kas daugiau daroma prielaidų ir e, prielaidos vis tik tai gali kisti, dėl to ne viskas yra gerai. Ir šiame kontekste mes manome, kad Reikia pagerinti nuoseklumą veiksmų, kai yra panašios situacijos. Kažkas sakė mokesčių klausimai, išlaidos struktūrinio formų problemos veiksmai turėtų būti daugiau ar mažiau tokie patys. Arba turi būti užfiksuota, kodėl taip nedaroma. E, tai yra dėl prognozių. Dėl dabar bazės Eurostato. Taip, duomenys teikiami valstybių narių pagal tuos pačius modelius, šablonus. Bet mes sakome, kad Eurostatas nepatikrina, ar visos valstybės narės turi pakankamai geras kontrolės sistemas, ypač jeigu tuose šalyse yra regionai autonomiški, kad būtų užtikrinta kokybė visų elementų, pavyzdžiui, kaip e, tam tikros viešos institucijos, ar jos teikia informaciją, ar pakliūva ta informacija į e, bendrosios vyriausybės e, rodiklius panašiai kaip ir ataskaitose dėl bendrųjų nacionalinių pajamų. Dar vienas svarbus klausimas, kuris buvo šiandien svarstomas, yra susijęs su tuo, kaip mes galvom apie finansų krizę, pabėgėlių krizę, mes manome, kad biudžeto beviršio, e, deviso deficito pervišnė procedūra yra vienas iš svarbiausių elementų ir reikia užtikrinti dermas procedūras. E, proceso sėkmės elementas – šešiose šalyse parodė, kad deficitas 15 metais jų buvo didesnis negu 8-aisiais. Bet tai yra vienas aspektas, kaip aš sakiau, ne, nereikia vien žiūrėti į skolą. Tiksliau, mes žiūrėjome į skolą, komisija e, paaiškina plačiau. Kiti pranešėjai klausė ir kalbėjo apie e, tais e, klausimais, kuriuos mes minime ataskaitoje. Mechanizmai. Europos semestras prevenciniai, korektiniai, korekciniai veiksmai. E, ponas Kris ir kai kurie mano kolegos užsijima Europos semestro klausimais, mes pateiksime ataskaitą, bet e, dabar sako apie tai, kad reikia geresnio veiksmų koordinavimo. Apibendrinamas pasakysiu, kad reikia tolesnių veiksmų. Mes vertiname tai, kad komisija galvoja, kaip įgyvendinti mūsų rekomendacijas, tačiau taip pat noriu pasakyti, kad komisijos komunikatas e, e, paskelbtas e, pernai spalio 21 dieną apie ekonominės ir pinigų sąlygos gilinimą, ten kalbam apie euro zoną, fiskalinę valdybą, valstybių narių konkurencingumą ir panašiai E, ir tos rekomendacijos gali būti įgyvendamas ir šiuose srityse. Mes turime eurą, mes taip pat turėtume e, geriau koordinuoti mūsų veiksmus fiskalinėje srityje ir labai dėkoju Jums, ponė pirminkė, buvo man labai malonu dirbti auditorumuose pastarosius šešerius metus. Ačiū Pabaigai norėčiau steigti žodį Brainui Eisui ir atkreipti kolegų iš ekonomikos komiteto dėmesį į tai, kad būtina įtraukti šią svarbę ataskaitą į savo darbo tvarkę ir biudžeto kontrolės komitetas iš tiesų labai džiaugtųsi, jeigu tai padarytumėte, atsižvelgdami į auditorumų nuomonę. Mininkė, manau, kad yra puikiai mintis, nes tai yra kolektyv, kolektyvinis mūsų darbas, nors šios šio pranešimo pagrindinis klausimas, kaip komisija naudoja savo išteklius procedūroje, tačiau esmė ta, kad tai yra susiję ir su ekonomikos reikalų komiteto darbo atvarkė ir tai yra tikrai labai geras pasiūlymas. Norėčiau tris trumpai klausimus paliesti, nes mano rekomendacijos pranešimai yra aiškios. Pirmiausia, dėl sankcijų. Jūs galite mane vadinti abejojančiu, bet aš tikiu tik tuomet, kai pamatau. Štai, ką norėčiau pasakyti apie tai. Uh, Aš manau, kad turime labai nelankščią situaciją, esame nepasirengę sankcijoms ir aš manau, kad situacija išlieka tokia ir dabar ir manau, kad tai yra labiau taikomas stambioms nei mažoms valstybėms. Mano yra asmeninė tokia nuomonė ir aš manau, kad tikiu sankcijomis ir tuomet, kai jas pamatau, kaip pradamos taikyti sankcijos valstybėms, tuomet rimtai yra žiūrima į pervišnio biudžeto procedūrų, procedūrą ir jos taikymą. Uh, Kai kurie kolegos kalbėjo apie perviršinį biudžetą. Ir jie yra teisūs. Deficito klausimas ir perviršio klausimas yra tos pačios monetos skirtingos pusės. Jeigu man bandome konvergen, siekti konvergencijos ekonomikoje, ir tai yra viena ekonomika, deficitas ir perviršis yra abi monetos pusės. Tačiau, kaip sakė kolegos, yra procedūrų ir dėl perviršinio biudžeto. Ir klausimas, ar mes to norime bet kuriuo atveju, nes yra daug šalių, kurios išgyveno svarbų pakoregavimo procesą, turėjome radikaliai sumažinti kapitalo išlaidas ir nesugebėjo investuoti į savo ekonomiką dėl galybės įvairių priežasčių. Ir jeigu būtų taikomas griežtas reikalavimas dėl to, kam tas pervišis gali būti naudojamas, ar, ar skolos mažinimui, ar dar kažkam, tai tai gali sukelti sunkumų tose šalyse. Taigi mes turime labai išsamei apie tai pamastyti. Dabar kitas klausimas. Aišku, kolegos yra teisūs dėl perviršio. Šalis turi, kurios turi biudžeto perviršį, turi pradėti leisti tas lėšas ir tokiu būdu provokuoti investicijas ir porį paklausą ES ir Eurozono sistemoje. Tai yra logiška, logiškas rezultatas. Išgyvenę deficitą ir tikėtina galiausiai perinama prie perviršio, tuomet lėšos yra atidedamos skolai apmokėti ir tas turi būti da, daroma pamatuojamai tam, kad būtų suaktyvinama paklausa Europos ekonomikoje. Ir mes turime tai padaryti. Toliau dėl parlamento. Aš manau, kad e, tai yra labai svarbu, ponė pirmininkė. Taip, kaip sakė kolegos, mes turime reguliarų į struktūrinį dialogą su Eurogrupės pirmininku, su ECB vadovais. Tai yra pinigų politikos dialogas, bet jis nėra pakankamas mano vertinimu bandant atlikti įvertinimus ir panašiai, labai svarbius įvertinimus padaro komisija kiekvienai valstybė. Aš manau, kad mes turime gauti prieigą prie jų. Jeigu tas būtų daroma viešai, negalima daryti viešai, tai gal uždaruose posėdžiuose tą būtų, įmanoma padaryti, tą būtų įmanoma padaryti ir žiūrėti, ar e, vienodai duomenys yra taikomi ir panašiai. Taigi prie tų klausimų dar grįšime ir auditorumo ataskaita leido mums tą padaryti keliose valstybėse, kurios buvo atrinktos. Aš džiaugiuosi, kad ten yra ir didelių, ir mažų, ir viena iš šalių E, kuriai taikoma programa ir mes turime grįžti prie to tam, kad pagerintumėme šią procedūrą, kad pagerintumėme parlamentinę atskaitomybę, nes jei to nepadarysime, nesugebėsime užsitikrinti visuomenės paramos. Pasakojant apie tai, kodėl svarbu numatyti tokias taisyklės. Ačiū, pirmininkė. Ačiū iš įdomias diskusijas. Dar kartą dėkoju ekonomikos pinigų komiteto nariams. Kitas darbo targas klausimas mūsų delegacijos kelionė į Vokietiją. Lapkričio mėnesį turime nukelti šio klausimo svarstymą. Vėlesniam laiką atsiprašau pono Fai, nes turime dabar pradėti koordinatorių posėdį. Taigi prašau visų tų, kurie negali šiame posėdėje dalyvauti, greitai ir tyliai išvykti iš salės, o mes tęsime savo posėdį 15 val. po pietų. Šis posėdis baigtas.